Ja, sehr geehrte liebe Mitglieder. Gerbiami komiteto nariai, tai yra biudžeto kontrolės komiteto nariai, gerbiami svečiai, kurie atvyko į mūsų posėdį, norėčiau Jūs nuoširdžiai pasveikinti. Ir sveiki atvykę į Briuselį. Pirmiausia, darbo atvarkės patvirtinimas, jeigu sutinkate, galite patvirtinti tokią darbo atvarkę, kuri dabar mums pateikta. Niekas neprieštarauja. Pone Češkova, matau, norite pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, programoje mačiau, kad šiandien turėtų būti aptartas mano pranešimas ir dėl diskutuojama turėtų būti. Aš norėčiau padėkoti Jums už e, tokią iniciatyvą. Buvo numatyta kad, kad bus pratęsas tas terminas, kada bus priimtas mano pranešimas. Aš norėčiau paklausti, ar nereikėtų atidėti balsavimą dėl mano pranešimą, kad birželio mėnesį galėtume balsuoti dėl jo. Tuomet komiteto nariai turėtų galimybę pateikti pakeitimus. Ar būtų įmanoma atidėti balsavimą? įmanoma. Jei komiteto nariai sutinka, mes galėtume pratesti laikotarpį, iki kurio galėtume teikti pakeitimus. Dar vienas dalykas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik norėčiau būti tikra, ar balsavimas pagal dabartinę darbo atvarkę. Plenarinėme posėdyje bus organizuojamas Liepos mėnesį. Ar pirmininkaujančiai šaliai nebus jokių problemų? Juk mes e, balsuosime komitete e, birželio 17 dieną. Galbūt galėtume atidėti kitos, kito laikotarpio. Šiandien e, padiskutuotume, tada nustatytume laikotarpį, į kada galima teikti pakeitimus. Taip mes tiesiog suteiktume galimybę e, kolegams iš komiteto pateikti pakeitimus, jie turėtų daugiau laiko ir tada plenariniam posėdėje Liepos mėnesį, 10, Liepos 10 dieną balsuotume. Aš tiesiog norėčiau įsitikinti, ar visą tai įmanoma. Uh, ir norėčiau pirmininko vis dėlto gauti atsakymą laiku. Manau, kad būtų svarbu atsižvelgti ir klausimų rezultatus. Būtų labai gaila, kad pakeitus datas mes pavėluotumėm, mes turime laikytis tam tikrų nustatytų terminų. Okay. Äh, wir haben das mit. Äh Na, gerai. Mes iš tiesų čia gerokai apsvarstę šitą klausimą, įtraukėme šį pranešimą į darbo atvarkę. Nelabai gerai, kad balsuotume Liepos mėnesį, tai bet kokią atveju šiandien turėtume aptarti šį pranešimą. Uh, kad laikytumėmės nustatyto grafiką. Ir mes esame pasiruošę taip pat patikrinti, ar Liepos mėnesį pratesus laikotarpį būtų įmanoma balsuoti. Bet čia vis dėlto yra tam tikrų problemų su to susijusiu. Todėl aš siūlyčiau šiandien padiskutuoti dėl pranešimo, pasikeisti nuomonėmis. Tada ir pažiūrėsime, ar iki Liepos mėnesio galėtume atidėti balsavimą. Ar sutinkate su tuo? Tikrai sutinku, ačiū. Man tinka toks sprendimas. Puiku. Taigi taip ir padarysime. Dabar uh, perėsime prie kitų darbo atvarkės punktų. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad mūsų posėdis yra transliuojamas tiesiogiai. Ir mm, yra verčiamas mūsų posėdis. Mes elektroniniu būdu balsuosime, tuo tam reikės e, balsavimo kortelių. Norėčiau priminti, kad nepamirštumėte jų, nešiotumėtės visada su savimi, mes e, bandomai balsavimą atliksime. Po to e, trečiadienį bus organizuotas bendras posėdis su lybe komitetu. Dabar trečias darbo tvarkas punktas, tai yra posėdžio protokolo tvirtinimas kovo 18-19 dienos posėdis, jo protokolas patvirtinamas. Ah, gegužės 7 dienos protokolo nėra. Norėčiau paklausti, yra pastabų dėl protokolo? Ne. Taigi, protokolas yra patvirtintas. Taigi, periname prie penktojo darbo atvarkės punkto. Tai yra Europos audito rūmų nario skirimas tai yra ponas e, Nevin Matės iš Kroatijos, kandidatas, sveikinu šį kandidatą, atvykusi pas mus. Pranešėja šio klausimo yra ponia Ines Ajala Sender. Remiantis 108 darbo tvarkos taisyklių punkto, mes e, aptarsime šią kandidatūrą ir mes, rengdamės šiam posėdžiui, išsiuntinėjame klausimynus kandidatams. Mes kiekvienam kandidatui suteikėme galimybę pasisakyti penkias minutės, tai prisistatyti. Ir tada e, komiteto nariai galės užduoti klausimus. Norėčiau pirmiausia paklausti pranešėjas, ar nenorėtų ko nors papildyti, paklausti. O jeigu nenorite nieko paklausti, tada, ponė Matės, jums suteiksiu žodį įžanginiai kalbai. Pone Ajala Senderer sutinka su tuo, kad jums būtų suteiktas žodis, todėl, ponė Matės, jums penkios minutės įžanginiai kalbai. Pone Prisidavočiui, damai zastupnici, poslanici Europos parlamento. Pone pirmininkė, parlamentarai, ponios ir ponai, pradžioje norėčiau tarti keli žodžius apie tai, kiek svarbus yra šis momentas mano šalies piliečiams. Kroatija su savo tradicijomis ir istorija visuomet priklausė Europos tautų šeimai. Dėl to, kai tik gavome visišką suverenitetą, visuomet siekėme įsilieti Europos bendrijas, nes ten išvelgiame atitinkamas vertybės, kai šalys dirba kartu įvairiose šiolikinio gyvenimo srityse. Stojimo procesas buvo nelengvas ir Kroatija daug dirbo, kad tenkintų visas stojimo sąlygas. Dabar tas darbas jau yra atliktas, dėl to mūsų pastangos ir buvo fainikuotos sėkme. Labai didžiuojusi galėdamas būti vienas pirmųjų kroatų siūlomų į labai svarbę, svarbės pareigas ES. Esu pirmasis, kuris kreipiuosi į Europos parlamento komiteto narius. Aš pradėjau darbą kaip ekonomikas, ekonomikos institutė Zagrebe, tuo metu, kai Jugoslavija, buvus, buvusios Jugoslavijos, buvus Jugoslavija susidūrė su didžiulė infla, infliacija. Aš dirbau fiskal, ties fiskaliniais klausimais ir taip pat pinigų politiką. Vėliau perėjau prie, į Tartautinį valiutos fondą. Ir kaip kažkas yra pasakęs, AMF sutrumpinimas reiškia, tai iš esmės yra fiskalinis. Aš dirbau įvairiose komandose, skirtos įvairioms valstybėms ir vienas iš klausimų, kurį svaršiau, buvo fiskalinės politikos tvarumas įvairiose šalyse ir buvo įvairios tose šalyse rengiamos makroekonominių pakoregavimų programos Taip pat buvo analizuojamos įvairios vyriausybių išlaidų politikos ir tai buvo vertinama kaip vienas veiksnių skatinant politikos tvarumą. Tartotinėme valytos fonde šis klausimas visuomet buvo siejamas su audito rūmų atliekamų auditų rezultatais. Taigi aš įsivaizduoju, kad mano įgūdžiai tikrai leistų prisidėti prie auditorių rūmų, auditorumų darbo. Norėčiau pridurti, kad per savo karjerą ypatingai domėjausi tinkamo Europos fiskalinius, e, atsiprašau, vyriausybių fiskalinės veiklos darbų. Man labai buvo įdomus ir šis sektorius, ypač kalbant apie bendrą vyriausybinį sektorių ir taip pat valstybinės įmonės. Tokios valstybinės korporacijos neįtraukiamos į fiskalinės sąskaitas, valstybės fiskalinės sąskaitas, yra traktuojamos kaip privačios kompanijos. Ir dėl to netinkama statistika yra pateikiama apie valstybę ir vyriausybės išlaidas. Ypač tai atsispindi krizės sąlygomis. Tokios korporacijos turi būti perimimos vyriausybės, ypač tose šalise, kur šalis jau patiria krizę. Kitas rytis yra ta, kad vyriausybės ne tik, kad surenka įplaukas ir patiria išlaidas, bet yra įsitraukusios į finansinės operacijas. Ir dažnai buhalterinėse ataskaitos yra prisimamos įvairios atsakomybės. Turto srityje yra skiriamos paskolos ir imamos paskolos vyriausybiniai veiklai ir dažnai ta veikla nepatenka į biudžeto balansą, kas yra labai svarbu teikiant statistinius duomenis, arba tas rytis tiesiog visiškai neįtraukiama į biudžetą. Ir man sudėtinga būtų pateisinti tokią praktiką, tačiau kita vertus reikia užtikrinti tokios veiklos, tokių operacijų skaidrumą, juolab, kad tai tiesiogiai veikia valstybės skolą. Vyriausybės veiklos finansinis auditas neturėtų būti ribojamas tik tai finansinėmis ataskaitomis, įvertinant biudžeto operacijas, bet taip pat turėtumėme peržiūrėti ir fiskalinius sąrašus susijusius su įvairia vyriausybės veikla, kas dažnai nepatenka į bendras vyriausybės biudžeto sąskaitas. Tai juolap e, aktualu valstybėse narėse, ne tiek europinių lygmenių. Europa tampa vis sudėtingesnė sa, institucijų sąranga, dabar kuriant integruotą bankų sąjungą ir šios rizikos reikšmė tik labiau auks ateityje tai turės įtakos ir fiskaliniai visos ES padėčiai. Ir aš tikiuosi, kad mano įgūdžiai sukupti šioje srityje galėtų būti naudingi auditorumuose, jam vykdant veiksmą šioje srityje, veiksmų šioje srityje. Taip pat mane domina ir pažangių ekonomikų deficito klausimas. Valstybės skolos situacija yra tokia, kad nuolatos per pastarosius metus skolos mastai auga. E, galėtumėme teikti, kad taip atsitinka dėl nuosmukių, tačiau tai nebūtų vienintelis pateisinimas. Ir fiskalinė ta erdvė pažangios ekonomikas nebuvo didelė dabar ištikus kriziai. Ir reikia rinkoms įrodyti, kad situacija gerės. Audito rūmuose matau darbo tvarkė daug klausimų susijusių su ES institucinė sąranga, bandant e, išspręsti krizės palikimą, palikimo problemas. Ir e, tokiu būdu netgi yra bandoma kurti fiskalinę sąjungą, jeigu tie mechanizmai bus įgyventinti ir pradės veikti. Audito rūmai suvaidins labai svarbu vaidmenį stebint e, prižiūrint kokybę. Mačiau, kad audito rūmai parengė įdomią ataskaitą apie statistinių duomenų gerinimą ES, ypatingai kalbant apie viešuosius finansus. Suprantu, kad audito rūmai taip pat suvaidins vaidmenį audituojant naujas finansinės institucijas ir mechanizmus ir aš manau, kad šiuose srityse irgi galėčiau pagelbėti. Turiu pasakyti, kad atitikties audito srityje didelės patirties nesu sukaupęs, bet šioje srityje galėčiau Galėčiau dar e, pasimokyti. Na ir yra, yra, yra įvairių biudžeto šaltinių. Reikalinga vidaus ir išorės kontrolės sudėtin, e, sistema, atliekant auditus valstybių, valstybių narių ir Europos institucijų lygmenių. Paprastai yra tai sudėtinga sistema ir norint, kad ta sistema veiktų sklandžiai. Reikia išspręsti likusias problemas. Aš negaliu pateikti kokių tai protingų patarimų, tačiau aš manau, kad reiktų bandyti geriau koordinuoti paskaitas, paskatas sprendimų prieimimo srityje. Konkrečių e, patarimų kol kas neturiu, bet galėčiau jų pateikti, jeigu tapsiu auditoriumi. Galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad biudžeto kontrolės komitetas ir audito rūmų veikla yra glaudžiai tarpusavėje susiję. Taip pat suprantu, kad biudžeto kontrolės komitetas yra vienas pagrindinių atskaitomybės sistemos elementų. Ir aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pasakyti, kad jeigu būsiu išrinktas, aš darysiu viską, kad galėčiau pasiūlyti savo pagalbą ir bendradarbiauti su šio komitetu. Dėkoju pirmininkė, kad pakvietėte pat, pakvietė į klausimus ir sutikite galimybę prisistatyti. Dė, laukiu klausimų dabar. Much, Labai dėkui, ponia Matės, už jūsų įžanginius žodžius ir dabar žodį suteiksiu komiteto nariams. Pirmiausia, pranešėjai, poniai Ajala Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. Senior Matisa está. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pono Matės atvykus į šį klausimą. Gerai, įdėmiai perskaičiau jo pateiktus atsakymus ir taip pat ir iš, pastudijavau jūsų uh, E, kitą e, veiklą. E, pavyzdžiui, žinau, kad jūs išleidote straipsnį skirtą Graikijos klausimui ir turiu pasakyti, kad mes Europoje tikrai pasižymime nekokią atmintimį, dėl to sunkiai mokomės iš praeities klaidų, dėl to tikrai labai džiugu matyti, jog jūs savo pasiūlymais galite tikrai duoti vertingų patarimų. skaitydama jūsų biografiją, žinodama jūsų biografiją ir žinodama, kad jūs mm, turite ne, neįtin daug patirties atitikties auditos rytyje, mm, būtent mm, ir bankų srityje. E, man kyla klausimas, kaipgi jūs vertinate naujasias priemonės susijusias su e, fiskalinė valdysena ir naujoji, nauja, e, e, naujaja ekonominė valdysena, nes val, kurios valstybės narės ypač naujosios valstybės narės čia turi tam tikrų problemų, sunkumų ir įdomu, kaip tas, ta fiskalinė kontrolė turėtų būti įvykdoma jūsų nuomonė ir kaip jūs matote, vertinate galimybės suformuoluoti tam tikrus mechanizmus, pagal kuriuos audito rūmai galėtų efektyviau e, vykdyti tų naujų kreditų teikimo ir garantijų instrumentų e, įgyvendinimo kontrolę. kadangi kartais e, matome pernelyg neskaidrės struktūras, kurios vis dėlto yra reikalingos, kadangi e, valstybės narės tengiasi e, atsižvelgti audito rūmų poziciją, jų rekomendacijas, ir, tačiau audito rūmai realių galių kartais neturi, tiesiog negali vykdyti pakankamai veiksmingos kontrolės įgyveninant tos instrumentus. Taigi būtų įdomu sužinoti, kaip jūs vertinote tokią situaciją. Ir kitas klausimas būtų toks. Jūs turite patirties e, įvendinant tarptautinio valiutos fondo programas. Šiuo metu, kaip žinote, vyksta diskusijos Europos Sąjungoje apie tai, kaip reikėtų taupimo programas ir pristaikymą prie tų taupimo e, instrumentų jų e, suderinti su e, kitomis programomis, tokiomis kaip investicijų programa ar e, ūkio augimo, užimtumo skatinimo programa. Kaip jūs galėtumėte mums papasakoti, ką galėtumėte pasakyti apie tokias galimybės, tokias suderinamumo užtikrinimo galimybės. Ir dar dėl Žvelgdama į jūsų e, biografiją, matau, kad jūs Zagrebė e, vadovavote ekonomikos institutui. Norėčiau sužinoti, kaip konkrečiai atrodė jūsų e, pareigos, kokias funkcijas atlikote. Ir taip pat norėčiau užduoti klausimą, kurį mes visuomet užduodame visiems kandidatams. Ar jūs esate pasirengęs atsisakyti dabar užimamo posto, jeigu Europos parlamentas patvirtinė. Atsiprašau, atsimti jūsų e, kandidatūrą, jeigu Europos parlamentas apie jūs parengs neigiamą poziciją, nuomonę, jeigu pareikš neigiamą savo nuomonę dėl jūsų kandidatūros. Kaip jūs tai reaguosite? Visi matys. Ačiū. Prašau, ponė Matis. Pradėsiu nuo klausimo dėl ekonomikos instituto Zagrebe. Pradėjau e, šį darbą 1992 metais, užėmiau įvairias pozicijas, įvairius postus. Tačiau pastaruoju metu buvau valdybos pirmininkas, tačiau juo jau nebesu. E, ši, šios pareigos yra baigtos, aš jų nebeužimu. O dėl taupimo programų ir kaip paskatinti ūkio augimą ES, kurios, kai, kai, kai ES patiria tą konkurencingumo, e, konkurencingumo užtikrinimo problemų, sunkumų. Norėčiau paminėti e, valstybę, kuri nėra eurozonoje, tačiau e, taikė e, fiksuotą valiutos keitimo kursą, tai buvo Latvija. Ir jie vykdė tikrai e, sudėtingas, bet svarbes reformas. Ir svarbus yra tas faktas, kad Latvija iki tol turėjo galimybę pasinaudoti tikrai veiksmingomis finansavimo programomis. Ir Aš manau, kad e, abu šie metodai - reformų vykdymas ir e, aš aišku neminėsiu konkrečių, bet tikrai e, įvairiausių, įvairiausių reformų reikėjo imtis daugeliu valstybių narių. Reikia kita vertus ir tam tikros taupimo pastangos yra tikrai svarbios. Ir aš manau, kad iš tokios šalies kaip e, Latvija, iš jos patirties būtų galima pasimokyti. Galėčiau pateikti ir kitos šalies pavyzdį, kuri net patyrė tokios didelės krizės, tačiau vis tiek patyrė tam tikrų e, e, sukretimų. Pavyzdžiui, Lenkija. Taigi E, reikia ir e, tikrai svarbių reformų, bet tuo pat metu yra užtikrinti paramą tokiam šalims. Dėl... E, dar taip pat norėčiau sakyti, kad Europos E, Europos Sąjungoje valstybės narės dažnai e, savo prisprendimus priima tarp, tarp, tarp vyriausybiniais susitarimais ir būna e, audito rūmams vykdyti savo kontrolę, veiksmingą kontrolę kartais tikrai sudėtinga. Ir, žvelgiant į valstybių narių biudžeto kontrolės tendencijas, e, vis dėlto e, galima būtų ir auditorumams e, šiek tiek pasiekti, pavyzdžiui, gerinant audito mechanizmus ir, ir remiantis tokiais mechanizmais kaip Europos semestras ir panašiai. Auditorumai galėtų tikrai nemažai prisidėti E, vertinant, ar e, kiekvienos valstybės narės taikoma e, praktika yra, vienokia ar kitokia praktika yra pasteisinanti, veiksminga ar ne. Taip pat jūs paprašėte. Ar paprašėte atsakyti, dar kartą atsakyti paskutinį klausimą. taisyklės yra tokios, kokios yra ir aš negaliu, neturiu teisės jų keisti. Tačiau kita vertus, nesulaukus jūsų pritarimo, aš e, ko gero e, atsimsiu savo kandidatūrą. Be abejo, negaliu pasakyti, jog bet kokiu atveju ją atsimsiu, tai reikštų ir taisyklių keitimą. Aš aišku, svarstysiu tokią galimybę, jeigu taip įvyktų, kad e, iš jūsų pusės nes, mano kandidatūra nesulauktų palaikymo. Dėkoju. Dabar kalbės Jean-Pierre Audi iš Europos liaudės partijos frakcijos. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų Norėčiau pasveikinti Jūs atvykusius į mūsų komiteto posėdį ir norėčiau pratesti tai, ką sakė mano kolegė. Norėčiau užduoti irgi klausimą Jums būtent tą patį, ar Jūs e, svarstytumėte atsisakyti savo, atsimti savo kandidatūrą, jeigu parlamentas e, nepritartų jūsų kandidatūrai ir aš apgalėstauju dėl jūsų pasakyto atsakymo, nes priešingai nei ką jūs teigiate raštu pateiktoje informacijoje, medžiagoje, nes mes balsuojame iš karto po šių svarstymų, bet daugiau jokio e, kontakto su kandidatu neturime. Ir tada kandidatas gali atsimti savo kandidatūrą. Turiu ir kitų klausimų. Jūsų karjera iš tiesų yra įspūdinga. Mes labai džiaugiamės kad siūloma, Kroatijos yra, siūloma kandidatūra yra tokio, tokia puiki. Ir kalbant apie vertinimus viešosios politikos vertinimus. Galbūt tai yra ir tas, tas silpnoji pusė. Na ir dėl to mus tai labai domina ir aš, jūs pradėjote kalbėti apie tai savo pasisakymę ir galbūt jūs galėtumėte mums pateikti daugiau informacijos apie vertinimo kontrolę, kurią mums pateikė Europos komisija ir kurios pagrindų Europos parlamentas. Ir būtent e, viešos politikos vertinimą, kaip, kaip jūs jį galėtumėte įvertinti. Jūs kalbėjote apie tai, kad audito srityje neturite daug patirties arba labai nedaug, taigi norėčiau jūsų paklausti štai ko. jeigu tapsite audito rūmų nariu, jūs turėsite kartu su kitais auditoriais renkti ataskaitas, sąskaitų patikimo patvirtinimą, kuris išduodamas Europos parlamentui kuomet yra tikrinamos sąskaitos ir kiek sklandžiai yra vykdomos operacijos. Ir kai pateiksite savo nuomonę, jūs turėsite nuomonę pateikti audito pagrindu. Auditas yra vykdomas laikantis tarptautinių audito normų, kurios taikomos viešojo srity, valstybinėje viešojo srityje. Taigi norėčiau paklausti, ar jūs esate uh, numatęs kokią tai galimybę pasimokyti, pasidomėti, kad galėtumėme taikyti tas tarptautinės audito taisyklės ir normas, kurios e, yra, e, kuriomis yra naudojamasi, naudojamasi e, kontrolės įstaigose. Merci, monsieur Matas. Not, I, I said that. Aš jau pasakiau, kad tas rytis, kurioje aš sukaupiau mm, pakankamai mažai patirties, tai yra atitikties auditas. Aš mm, audito rūmų e, gairias išstudijavau, taip pat standartus išstudijavau, susipažinau su jais. Ir manau, kad daugelio atveju yra mm, šiokių tokių problematinių dalykų. Auditorumai mato, kad padaroma klaidų įvairiose institucijose vykdant savo veiklą susijusių su ES biudžetu. Aš žinau tas analizės pakankamai neblogai. Aš manau, kad e, e, turėčiau taip pat pasigilinti į tas problemas kai kuriuose srityse, kodėlgi jas taip sunku išspręsti. Šiuo momentu aš neturiu jokio atsakymo į šį klausimą. Bet uh, Dabar kalbant apie atitikties auditą, aš manau, kad veiklos auditas galiausiai padėtų išspręsti situaciją. Tai yra jisai dar svarbesnis ir jeigu vertinama visa programa, ko jinai verta, koks jos tikslas, ar, ar, ar iš tikrųjų ištekliai yra panaudoti tinkamai, tai mano veiklos auditas yra tinkamiausias. Tik aš taip norėčiau pasakyti. Na, mano galimybės prisidėti prie veiklos audito vertinimo ir atlikį, atlikimo yra geresnės negu vykdant atitikties auditą. Na, bet kokia atveju tai nėra aukštos technologijos. Aš bet kokiu atveju galiu spręsti tokias problemas ar klausimus, e, jeigu jie man yra pateikiami čia, atlikdamas savo pareigas audito rūmose. Taigi, ačiū. Uh, Janai Mulleri, jums žodis. Ačiū, dar čia pasveikinti jūs atvykus į mūsų komitetą. Uh, Jūs esate pirmasis atstovas naujosios e, valstybės narės, kuris įstos į ES. Aš turiu tik vieną bendro pobūdžio e, klausimą ir dar vieną konkretų klausimą. Bendro pobūdžio klausimas e, yra susijęs su tuo, kad svarbiausios auditorumo užduotis yra teikti nuomonės dėl būtent Europos institucijų sąskaitų ir yra tam tikra toleruotina klaidų rizika, visi daro klaidas. Ir galima netgi 2 procentų tą, tą e, klaidų lygį išlaikyti. O Europos e, Sąjungoje e, mes darome daugiau klaidų negu 2 procentus, 3,5, 3,7 procentai yra tų klaidų padaroma. Tačiau Tačiau regioninės politikos rytyje tų klaidų yra daugiau. Taigi, e, kągi jūs e, siūlytumėt tokiu atveju? Kokios klaidos, e, kokia šita, koks klaidų lygis yra Kroatijoje ir kaip jūs galėtumėte spręsti šią klaidų problemą? Ir kitas klausimas, konkretesnis. Aš taip pat esu nepatenkintas tuo atsakymu, kurį jūs davėte atsakydamas į klausimą, ar atsimtumėt savo kandidatūrą į parlamentus pateikti neigiamą nuomonę dėl jūsų. Uh, Na, kaip jūs galėtumėt bendradarbiauti su komitetu, kuris nepasitikė jumis, o dabar po tokio jūsų atsakymo mes nepasitikėme jumis? Ačiū. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Labai sunkiai tikėtina, kad aš neatsimsiu kandidatūros po neigiamos nuomonės. Aš sakiau, kad labai tikėtina, kad aš atsimčiau savo kandidatūrą. Greičiausiai atsimčiau savo kandidatūrą. Tai gal tiek. Ne tik, kad pamastyčiau apie tai, bet aš tikrai labai rimtai į tai atsižvelgčiau ir tikėtina, kad atsimčiau savo kandidatūrą. Na ir iš dalies aš norėčiau žinoti priežastis, kodėl uh, mano kandidatūra netinka ir tuomet man būtų lengviau apsispręsti ir atsimti tą kandidatūrą, jeigu aš išgirščiau tas priežastis. Dėl klaidų lygio. Tai aišku yra problema ir mane neramina klaidų dažnis, ne vien tik tai klaidų lygis. Žinoma, čia yra daug įvairių aspektų. Jeigu klaidos yra kartojamos ir jeigu imamasi korekcinių veiksmų, jeigu korekciniai veiksmai nebuvo tinkami, netinkamai gyvendinti, Ir manau, kad dabartinė sistema skatina kiekvieną valstybę narę maksimaliai naudotis ištekliais, kiek įmanoma plačiau. Na ir tai įtakoja kontrolės įstaigų požiūrį, kurios privalo prižiūrėti, kaip yra laikomasi procedūrų. Na ir klaidų lygis yra viršyje primtiną lygį. Aišku, mes galime apie tai e, pamastyti, bet kokių tai konkrečių pasiūlymų kol kas aš neturiu. Jeigu būčiau profesorius, sakyčiau, kad galbūt tam tikrais atvejais bendro valdymo mastai galėtų būti sumažinami ir labiau viskas turėtų būti kontroliuojama centralizuotai, tačiau politiškai tą padaryti nebūtų lengva. Ir taip pat galbūt reiktų pamastyti apie kažkokius tai mechanizmus, kur būtų galima mažiau skatinti šimtų procentų sunaudoti viską, kas skiriama. Aš žinau, kad daug buvo diskutuojama apie nacionalinės deklaracijas apie ES išteklių panaudojimą. Na, man nėra visiškai aišku, kodėl tas dokumentas naudojamas, vadinamas deklaracija, jis turėtų būti nacionalinė ataskaita apie ES išteklių panaudojimą. Ir ataskaitoje turėtų būti teigiama ne vien tik tai, kad štai tokia suma, nuosavų išteklių suma buvo sunaudota bet taip pat turėtų būti įtikinama, kad ištekliai buvo panaudoti gerai ir kad buvo pasiektas užsibrieštas tikslas. Taigi, kai aš pasiskaičiau apie pasiūlymą dėl nacionalinių deklaracijų, kiek suprantu, dabar kai kurios valstybės jas rengia, kitos daro tą labai oficialiai. Taigi, galbūt kažkoks tai uh, išsame, kažkokia tai išsamesnė nacionalinė ataskaita apie ES išteklių panaudojimą galėtų būti galimybė geriau panaudoti tuos išteklius. Taigi tiek galėčiau tam kartui pasakyti. Pirmininkas, ačiū ponė Matės. Klausimų daugiau nėra. Ponas Odį dar kažką norėjo pasakyti. Prašau, trumpas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia nėra klausimas, tiesiog patikslinimas, kad viskas būtų aišku. Mano abu kolegos kalbėjo apie kandidato sprendimą, kaip jis elgtųsi, jeigu nuom, mūsų komitetas pateiktų neigiamą atsakymą. Bet čia ne mūsų komitetas, čia parlamentas turi atsisakyti jūsų, tvirtinti jūsų kandidatūrą. Jūs sakėte, kad komitetas turi tvirtinti jūsų kandidatūrą. Jums buvo užduotas klausimas, ar jūs atsimtumėte savo kandidatūrą, jeigu parlamentas nepritartų jai. Tai yra tikrai svarbus papildymas, komitetas teikia plenariniai sesijai savo rekomendaciją. Ar yra kolegų, kurie dar e, turi užduoti klausimų, mes juos surinksime, nes po to reikės balsuoti. E, turime du kolegas. Pirmiausia ir ponas Sundegard, po to ponė Kessler. Ja, tak, e, o mange tak for... Ačiū. Dėkojame, kad atvykote šiandien pas mus į komitetą. Norėčiau užduoti klausimą, kuris susijęs su tuo, kad e, neseniai buvo paskelbtas tarptautinis tyrimas, kuris parodė, kad Kroatija yra viena iš labiausiai korumpuotų šalių Europoje. Tad e, galbūt jūs galėtumėte, ką nors apie tai pasakyti, pateikti savo pasvarstymus, kaip jūs vertinate tokią išvadą. ir kiek e, toks korupcijos mastas veikia šios šalies santykius su ES. Norėčiau jūsų paprašyti pateikti savo poziciją šiuo klausimu, nes aš norėčiau išgirsti, kaip jūs apskritai vertinate korupcijos klausimą savo šalyje. Pone Greslė, aš taip pat e, pratesiu E, savo kolegų pasisakymus. Tai aš norėčiau paklausti, kaipgi jūs vertinate problemą, e, e, taisyklių gyvendinimo problemą Kroatijoje. Jūs žinote, kad auditorumai turi būti nepriklausoma institucija, nepriklausoma nuo nacionalinių vyriausybių, tačiau nacionalinės vyriausybės yra svarbi, svarbi partnerė auditorumams. Tad man įdomu sužinoti, kaip jūs asmeniškai tą problemą, kurią minėjo kolegas Joskegat, E, vertinate, kaip, kadangi jinai gali turėti didelės įtakos Kroatijos instituciniam darbui ir e, yra nuolat kritikuojami kritikuojami tam tikri valsty, kai kurių valstybių narių žingsniai tokiais, e, tok, tokiais, tokiose situacijose. Man būtų įdomu sužinoti, kokia jūsų pozicija šioje, šioje situacijoje. Pirmininkas, dėkoju prašyčiau atsakyti į tos pateiktus tris klausimus. Gentlemen. Okay. Uh, ich habe den Kollegen. Pirmininkas, ponas Ehrenhausen, dar nori paklausti, aš jau su nemačiau. Prašau. Atleiskite, nelaikau paprašiau žodžio. Norėčiau išvengti e, nesuspratimo. Ar aš teisingai supratau, kad jūs pasisakote prieš nacionalinės deklaracijas ir tai reiškia, kad e, būtent ne, na, įpareigojantį e, dokumentą, prievolę, pirmininkas, e, čia kalbama apie management declarations. Taip mes suprantame jūsų klausimą. Taip, ponia Matės, jums pateikta nemažai klausimų, dabar atsakykite. Dėl korupcijos ir Kroatijos santykius su ES. Rengiantis narystė ES, e, e, Kroatija labai glaudžiai bendradarbiavo su ES ir jie e, įkūrė specialų prokurorų specialią tarnybą, kurie kovojo su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija. Ir ir e, buvęs ministras pirmininkas, ir ministro pirmininko, viceministro e, pirmininko pavaduotojas, ir gynybos e, ministras, ir žemės ūkio ministras buvo tie asmenys, kurie aktyviai dalyvavo tame darbe ir aš manau, kad buvo tikrai daug nuveikta. Kroatija atliko labai aktyvų vaidmenį šioje srityje ir toks būtų mano atsakymas į šį klausimą. Uh, Mm, nelabai įsivaizduoju, kad galėčiau konfrontuoti su Europos parlamentu e, dėl to mano kandidatūros patvirtinimo. Jeigu parlamentas pasisakys prieš, aš aišku atsisak, atsimsiu savo kandidatūrą, tuo ir baigime. Uh, dėl nacionalinių deklaracijų, aš sakiau, kad man ne visiškai aišku, kodėl toks, tokia apibrieštis pasirinkta. Ir man atrodė, kad šiam dokumentui apibūdinti labiau tiktų savoką ataskaitą, e, kaip įpareigojanti, kaip prievolė valstybėms narėms e, teikti ataskaitas apie ES lėšų panaudojimą. Aš visiškai pritariu šiam mechanizmui ir tai yra esminis e, mechanizmas, jis nėra, tai nėra kažkokia formali priemonė. E, Ir e, reikia žinoti, ES reikia žinoti, ką konkrečiai daro valstybės, e, nacionalinės vyriausybės, naudodamos ES lėšas. O dėl, e, taip pat reikia žinoti, kiek efektyviai yra panaudojamos tos lėšos. Ir, ir, ir man atrodo, kad tai, tai turėtų būti išsamumi ataskaita apie tų lėšų panaudojimą. Toks būtų mano atsakymas. Jūs atsakėte į klausimą dėl e, valdymo deklaracijų. Atrodo, daugiau niekas iš narių nenori nieko paklausti, taigi dėkojame ponui Matės. Tačiau diskusiją užbaigs mūsų pranešėja. Prašau. Sí, um, gracias, presidente. Sí, yo... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Matės už tai, kad labai aiškiai pasakė, kad jeigu plenarinėme posėdėje Europos parlamentas neparems jo kandidatūros, kad jis atsims savo kandidatūrą tokiu atveju. Taip supratau jo atsakymą. Kandidato karjera yra labai spūdinga. Mes esame suinteresuoti tuo, kad būtų surastas būdas, kaip būtų galima prižiūrėti tuos naujas, tas naujas priemonės, kaip jūs sakėte, tarp vyriausybinės priemonės yra gan sudėtingos, su jomis būtų sudėtingiau. Tačiau galėtumėme pasitelkti auditorumų narių kūrybingumą ir tokiu būdu parlamentas galėtų atlikti demokratinę priežiūrą. Kalbant apie nauja, naujuosius instrumentus. Esate sukaupęs daug patirties ne tik tarptautinėme valiutos fonde, bet ir ES. Jūs dalyvavote misijose, bendrose delegacijose, taigi tos patirties pagrindu dar norėčiau užduoti Jums pagrindinį klausimą pabaigai. Jeigu taptumėte audito rūmų nariu, ar norėtumėte dirbti iš vien su šiuo komitetu, kad būtų galima plėtoti tą veiklą, kurią, kurios mes e, tikimės iš audito rūmų, kad būtų užtikrinama tikra demokratinė priežiūra, kalbant apie fiskalinę ir ekonominę valdyseną ir tų, e, tos valdysenos institucijų vaidmenį. Ačiū. Prašau. Žinoma, kad taip. Auditorumai teikia nuomonės, siūlymus, bet neprima sprendimų. Taigi vienintelis būdas, kaip auditorumai gali būti veiksmingi ir naudingi, tai yra bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, ypač su Europos parlamentu ir šiuo komitetu. Taigi aš įsivaizduoju, kad tikrai būtinas artimas bendradarbiavimas tose srityse, kurias minėjote, juolab, kad ta institucinė sąranga keičiasi. Ir procedūros keičiasi, dėl to tie uždaviniai gan sudėtingi ir taip pat yra teisinių problemų susijusių su tų naujų priemonių priežiūra. Taigi dėl įvairių priežasčių reikia bendradarbiauti ir ne, ne, neužsisklesti. Dėkoju. Ačiū, kad atsakėte į klausimus. Biudžeto kontrolės komitetui, kaip supratote, tai yra labai svarbus dalykas bendradarbiavimas su audito rūmais. Tai atsispindėjo visose mūsų pasisakymuose. Ačiū, ponė Matas. Okay. So now we have to a little break uh, of only some. Dabar trumpa pertraukėlė ir tada pakviesime kandidatą iš Rumunijos. So, Herr Gruber, bitte. Bitte. Bitte. Bitte. Bitte. Bitte. Bitte. Bitte. Ja, liebe Mitglieder des Ausschusses für Haushalt. Mėly biudžeto kontrolės e, komiteto nariai, dabar eisime prie kito tavo atvarkės punkto, klausysime kito auditorumo e, būsimo nario, e, kuris yra pasiūlytas mums Rumunijos vyriausybės, tai yra ponas Georgė Pufanas. Aš nežinau, ar teisingai ištariau. Pone Pufanai, Mes sutarėme čia taip, kad kiekvienam kandidatui suteiksime galimybę penkias minutės prisistatyti. Jūs taip pat prieš tai buvote gavęs mūsų klausimyną, į kurį atsakėte. Ir po penkių minučių aš suteiksiu galimybę mūsų komiteto nariams užduoti klausimus ir, e, žinoma, suteiksiu jiems žodį pagal frakcijos dydį ir e, pirmiausia, suteiksiu, žinoma, ponė panešėjai žodį. Pone e, Pufanai, jums įžanginės pastaboms penkios minutės. Monsieur le Président, chers membres de la Commission. Pone pirmininkė, Gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai, man labai malonu šiandieną kreiptis į jūsų komitetą. Dialogas su jumis ir tas uždavinys, kuris man bus patikėtas, aš tų pareigų imsiu su dideliu pasiaukojimu. Ir aš manau, kad jeigu būsiu išrinktas audito rūmų nariu, galėsiu nekartą dar atvykti į šį komitetą, keistis nuomonėmis ir toliau plėtoti dialogą su šiuo komitetu. aptariant tuos klausimus, kurios, kurie mums bendrai rūpi, ypatingą dėmesį skiriant Europos piliečiams rūpimiems klausimams. Jums leidus aš dabar labai trumpai pristatysiu savo profesinės veiklos kai kurios aspektus ir pasistengtų atsakyti visus jūsų klausimus. Mano profesinė veikla daugiausia yra susijusi su Rumunijos audito rūmais. Tai yra vyriausia viešųjų finansų kontrolės institucija. 94 metais aš, nuo 94 metų aš ten dirbau iki 2002 metų. Na ir ėjau audito rūmų generalinio sekretorio, sekretoriaus pareigas sukaupiau tam, profe, tam tikros profesinės patirties ir per visą savo veiklą laikiausi štai kokių principų. Labai svarbu užtikrinti tinkamą veiklos kontrolę ir užtikrinti vadybinius sugebėjimus, bendravimo uh, sugebėjimus ir galimybės priimti sprendimus kartais sudėtingus. Ir per sudėtingą biudžetinę, biudžetinę situaciją labai svarbu tinkamai panaudoti išteklius ir stiprinti ekonomiką. Viešų finansų aukščiausio kontrolės institucija visuomet tikrino viešuosius finansus labai atidžiai ir laikė, visuomet vertino finansinę situaciją ir aš netgi audito rūmose, Rumunijos audito rūmose pristačiau biudžetų, biudžeto įstatymo e, pakeitimą. Ir kai du parlamento rūmai plenarinėme posėdėje įsvarstė, aš pristačiau mūsų institucijos e, požiūrį. Taigi aš visuomet esu įsitikinęs, kad viešųjų finansų kontrolės institucijos turi būti nepriklausomos ir audito rūmai Rumunijoje tvirtina savo biudžetą. Ir po to tas biudžetas yra patvirtinamas parlamente. Norėčiau pabrėžti, kad kalbant apie Rumunijos audito rūmą, rūmus ir jos funkcijas, generalinis sekretorius biudžeto ir finansų e, komitete, dviejose parlamento rūmose e, atsiskaito ir yra taip pat e, vyk, tikrinami ir biudžeto įvykdymo, biudžeto įvykdymo ataskaitos. Audito, Rumunijos audito rūmai rengia ataskaitas apie auditą laikantis atitinkamų tarptautinių normų ir taisyklių. laikantis tam tikrų konkrečių auditorumų reikalavimų, aš praėjau atitinkamus kursus susijusius su metodika, metodologija, vertinimo kriterijais ir kuriant vadybinę sistemą taip pat aš kontroliavau ir vidinius standartus. Taip pat aš privalėjau tikrinti ir konkrečias operacijas susijusias su susijusias su, tam, su, su finansiniu valdymu. 2003 metais dalyvavau darbo grupėje, kuri rengė naujas konstitucijos nuostatas kuriuose buvo kalbama atspecializuotus e, teismus. Ir taip pat aš pasitelkiau gerų institucijų, kitų institucijų gerąją e, praktiką. Ir tuo metu įvyko svarbus e, pokyčiai, kalbant apie pagrindinės tokių institucijų funkcijas, kalbant apie finansinį auditą ir įvykustiems pokyčiams, e, buvo įvestas ekspost tikrinimas ir buvo kalbama apie ir Rumunijos audito rūmai bendradarbiavo su Europos audito rūmais. Aš pats buvau tiesiogiai susijęs rengiant atitinkamą strategiją žmogiškų išteklių tink, tinkamas valdymas leido užtikrinti sklandžią veiklą auditorumuose ir buvo įtvirtintos institucinės, įtvirtinti instituciniai gebėjimai kontroliuojant viešuosius finansus. Aš parengiau personalo skatinimo ir samdymo programą kaip rūmų generalinis sekretorius ir taip pat parengiau normatyvinius aktus susijusių su šias rytimi. 17 metų aš tiesiogiai koordinavau kontrolės veiksmus, kalbant apie struktūrinę politiką. Ir kaip generalinis sekretorius aš bandžiau savo įstaigoje pasirūpinti vadybiniais postais tokiu būdu, kad būtų galima užtikrinti, ko galima aukštesnius veiklos rezultatus. Taip pat aš kiek įmanoma bandžiau pasitelti savo gebėjimus ir bendrai įvertinti situaciją ir tvirt, sustiprinti auditorumų gebėjimus, užtikrinti aukštą profesionalumą. Aš manau, kad tokia ilga karjera dirbant Rumunijos audito rūmuose, kur darbo rezultatus įvertino visi audito rūmų pirmininkai nuo 88 metų iki 2003 metų. Aš tikiuosi, kad tai yra mano tam tikra vizitinė kortelė, įrodanti, kad aš tikrai laikausi profesionalumo standartų kas yra labai svarbu, norint užtikrinti tinkamą veiklą šioje srityje. Na ir dabar tikiuosi, kad e, gausiu pozityvę e, rekomendaciją iš jūsų po šių klausimų ir jeigu taip nutiks, tuomet aš būsiu jūsų dialogo partneris, bandysiu su jumis, kuo galima aktyviau bendradarbiauti, kad būtų galima integruoti jūsų viziją, jūsų siūlymus ir rekomendacijos, rekomendacijos į mūsų nuomonės ir ataskaitas. Taigi aš bandysiu visuomet atvykti į komiteto posėdžius, kuomet tik mane pakviesite ir tokiu būdu pasirūpinsiu, kad būtent su Europos parlamentu vyktų konsultacijos, kas yra labai svarbu kalbant apie biudžeto tvarkymą ir priežiūrą. Taip pat aš ketinu įgyvendinti Europos komisijos rekomendacijas ir siūlymus ir taip pat parlamento ir šio komiteto siūlymus dėl biudžeto pakoregavimų. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad mes kartu su jumis, aš kartu su jumis laikomės mes bendrų, bendros vizijos ir auditorumai ir Europos parlamentas. Ir būtent mes norime pasirūpinti, kad Europos mokesčių mokėtų pinigai būtų prižiūrimi skaidriai. Tai yra svarbus dalykas mūsų piliečiams ir Europos institucijams. Ypač tai aktualu esant tokiams sudėtingoms krizės sąlygoms. Dėl to mums reikia iš, iš anksto užtikrinti piliečių pasitikėjimą mūsų institucijomis ir visų Europos projektu. Dėkoju už jūsų dėmesį ir su susidomėjimu laukiu jūsų klausimų ir pastabų. Äh, Dėkoju ponui Pufan. Dabar suteikiu žodį pranešėjai, ponė Ines Ajala Sender, jeigu jinai to pageidauja. Sí, gracias, presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Pufan, norėčiau pasveikinti atvykusi biudžeto kontrolės komitetą. Manau, kad pirmą kartą vyksta diskusija su žmogumi, kuris aktyviai veikia nacionalinėme audito, nacionalinėme audito rūmose daugybę metų ir jam nereikia aiškinti, kaip e, atrodo audito rūmų darbas ir kokias funkcijas jis atlieka. Tad, žvelgiant į šią ilgametę patirtį, norėčiau užduoti trumpą klausimą. Kai 2000 2003 metais buvo sprendžiama dėl auditorumų modernizacijos ir reorganizacijos, ir pritaikant jo darbą prie Europos e, tradicijų ir atitinkamų darbo kriterijų. E, turiu omenyje būtent jūsų nacionalinius auditorumus. Kaipgi jūs e, atlikote tą darbą, kokios, kokiamis problemomis susidūrėte, ko išmokote. Tai būtų labai įdomu sužinoti žvelgiant į ateitį, jūsų būsimą darbą galbūt. Kitas klausimas. Teikdamas rekomendacijas ar patarimus, jūs kalbėjote apie Rumunijos bendradarbiavimą su ES ir tai būtų tikrai geras pavyzdys, kad e, e, parodantis, kad nacionaliniu lygmeniu galima bendradarbiauti efektyviai su ES institucijomis. E, mūsų e, situacija yra tokia, kad e, reikia užtikrinti tinkamą kontrolę ne tik tarp institucinių lygmenių, bet ir valstybės narės turi vykdyti tokį darbą ir koordinuoti savo veiksmus nacionalinių lygmenių, kad būtų tinkamai vykdoma ta kontrolę. Kaip tai, būtų, kaip tai galėtų atrodyti realiai? Jūs kai kalbėjote apie Rumuniją ir struktūrinių fondų panaudojimą, kalbėjote apie e, to panaudojimo gerėjimą jūsų šalyje. E, norėčiau sužinoti, kaipgi tokią teigiamą patirtį būtų galima perkelti ir į kitas e, šalis, ES valstybės narės. E, Kokiu patarimu galėtumėte duoti? Ir Ir taip pat ar jūs galite konstatuoti, kad auditų e, rūmai, prisi, jo e, pozicijos nuomonės prisidėjo prie sėkmingos kovos su korupcija jūsų šalyje. Mūsų komitete mes dažnai diskutavome e, klausimai susijusiais su Rumunijoje sustariusią padėtimi. Ir paskutinis klausimas. Mm. Noriu e, par, pabrėžti, kad jūs esate puikus pavyzdys to, kaip e, tokio darbo, kurį rekomenduoja Europa, e, Europos Sąjunga, nes jūs turite didelę tarptautinio darbo patirtį. 2008 metais jūs e, Rumunijoje baigėte ekonomikos studijas. Ir e, Galats mieste, iš kurio yra kilusi viena iš mūsų kolegių, ir kaipgi e, 2008, kaip jau taip įvyko, kad 2008 metais jūs e, nusprendėte pabaigti būtent tas ekonomikos studijas, nes jūsų pirmasis išsilavinimas buvo inžinierija. Da, mulțumesc, doamna Ayala Sender, pentru întrebările puse. Una din întrebări, prima. Ačiū už klausimus, kuriuos uždavėte man. Pirmasis klausimas buvo susijęs su Rumunijos audito rūmų veikimo pobūdžio ir kaip jis buvo reorganizuotas. Mes modernizavome audito rūmus ir pritaikėme pasiteisinusią praktiką ir pasiteisinus praktikos būdus. Po 2003 metų prasidėjo pirmasis etapas e, auditorumų modernizavimo ir e, tam tikri darbuotojai iš auditorumų išėjo, e, buvo ir tam tikri teisės aktų pasikeitimai, o 2005 metais už finansinius nusikaltimus atsakingi prokurorai taip pat nebe dirbo auditorumuose. Ir apskritai po to vėlesnių laikotarpio audito rūmai nagrinėjo įvairius klausimus. Pirmiausia, kaip atskiros bylos turėtų būti nagrinėjamos, kokiai jurisdikcijai jos priskiriamos, kokiems teismams. Mano nuomonė būtų buvę gerai, kad tie teisėjai, kurie buvo atsakingi už finansinių nusikaltimų nagrinėjimus, jie būtų, likte, jie būtų likę mūsų žinyboje. Ir čia turiu pastebėti, kad vis dėlto audito rūmų veiklos sritis buvo papildyta atitinkamais teisinių klausimų nagrinėjimais, tai reiškia mūsų kompetencija buvo išplėsta, atvyko naujų darbuotojų. Vadinasi, mes dabar galime nagrinėti bylas išsameu ir geriau. Bet atitinkami darbuotojai tikrai būtų praturtinę mūsų darbo praktiką. ypač tie kolegos, kurie yra atsakingi už finansinių nusikaltimų nagrinėjimą. Čia aš prisimenu paralelę su Madridu, ten Ispanijoje yra auditorumai šiek tiek kitaip suformuoti. Na, dabar, bet kokiu atveju, dalyvavau įvairiuose seminaruose, Bonoje, Madride, su Junktinės karalystės atstovais bendravau ir nusprendžiau papildyti savo išsilavinimo spragas. A, tai Galasio uni universitete, Dunojaus universitete aš pradėjau studijuoti e, sąskaitybą, auditą, ekonomiką, tai taip galėjau geriau suprasti audito esmę ir kaip jį galima geriau atlikti. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį kolegai Ivanui. Aš taip pat pasiūliau, kad mes e, iš tikrųjų kalbėtume pagal frakcijų dydį. Tai būtent suteiksiu žodį e, tiems kalbėtojams, kurie yra didžiųjų frakcijų atstovais. Ponas Odį. Ačiū, ponė pirmininkė, aš savo ruoštų norėčiau pasveikinti Jūs e, atvykusius į mūsų komitetą, ponė Pufan, ir užduoti Jums tris klausimus. Pirmasis yra susijęs su Jūsų kvalifikacijomis. Pagal sutartį auditorumų nariai, nariais turi būti tie asmenys, kurie turi patirties šioje srityje arba turi kokiu tai ypatingų kvalifikacijų. Jūsų kvalifikacijos e, audito srityje mm, spindi jūsų gyvenimo aprašyme. Taigi, jeigu jūs prisijungsite prie auditorumų, jūs dirbsite su auditorumų kolegomis ir bendrai renksite auditorumų nuomonės, e, sąskaitų patikimo patvirtinimą, kur bus vertinamos finansinės operacijos ir biudžetas. Biudžeto situacijai reiks laikytis tarptautinių audito standartų ir normų, kurios taikomos viešojo srityje. Taip pat norėčiau paklausti, ar jūs esate susipažinę su tomis normomis jūs esate apskaitos rytyje baigęs mokslus ir ar nebandysite kokiu tai papildomu dar kursu praeiti. Ir norėčiau paklausti, tas, tas jūsų diplomas, kurį gavote apskaitos rytyje, koks tai buvo kursas, apie ką buvo tie mokymai ir taip pat savo gyvenimo prašymę jūs teikiate, kad uh, 42. Jūs ko koordinavote audito darbą 42 regionės, regionės institucijose. Ar tai buvo toks kontrolės darbas, ar tiesiog buvo tokios administracinės funkcijos, kurios kaip ir pritiktų auditorumų generaliniam sekretoriui? Ačiū. Gavote nemažai klausimų, ponia Pufanai. Gal atsakysite juos. Ačiū už klausimus. Pradėsiu nuo savo studijų. Aš a, m, baigiau ekonomikos ir apskaitos a, specialybės mokslus. Būtent a, dalyvaudamas visą gyvenimą trunkančio mokymosi programoje, nes manau, kad dėl to visą gyvenimą galima kažko išmokti. A, Na, dabar dėl jūsų klausimo. Kaipgi atrodė tos, tas e, darbas su 42 audito institucijomis, regioninėmis institucijomis Rumunijoje? Taigi, mūsų audito rūmai Rumunijoje bendradarbiauja su e, regioninėmis audito institucijomis atskirose regionuose. Ir o, bendrai kontroliuojame investicijų bei viešųjų pirkimų. E, auditus. Mes vykdėme auditą, kaip naudojamos viešusios lėšos, čia kalbame apie pajamas ir išlaidas valstybės lėšų srityje, pavyzdžiui, infrastruktūros projektų srityje, pavyzdžiui, mokykla arba gatvė statoma, tada kontroliuoja regiono, regioninė institucija viešuosius pirkimus Nuo 1994 metų iki 2003 metų aš dirbau šioje srityje. Aš kontroliavau, ar šie viešieji pirkimai buvo tinkamai vykdomi, ar viešosios investicijos yra vykdomas ir pagal taisyklės. Taigi būtent galimybių studijos buvo atlikta, e, atliekamas e, e, ir techninės specifikacijos turėtų būti patikrinamos pasiūlymai ir galiausiai viskas būdavo audituojama ir nustatoma, ar lėšos panaudotos tikslingai. Ir būdavo biudžeto įvykdymo patvirtinimas suteikiamas. Vadinasi, tas biudžeto įvykdymo patvirtinimas būdavo pateikiamas regioninėse institucijose ir vėliau tai turėdavo patvirtinti dar centrinė institucija, auditorumai. rūmai. Mes e, teikdavome audito rūmų pirmininkui deklaraciją, kaipgi tos lėšos buvo panaudotos. Ir jeigu kildavo problemų, pavyzdžiui, dėl dokumento struktūros, dėl formos ir dėl auditorių komandos, jeigu būdavo kokiu nors abejonių, tada būdavo siunčiamas auditorius arba kontrolierius, kuris vietoje patikrindavo, visą informaciją. Tai čia būdavo taip o, užbaigiamas, o, užbaigiama visa audito deklaracija. Galiausiai būdavo galutinė deklaracija arba ataskaita pateikiama ir panašiai kaip ir audito, Europos audito rūmose e, generalinis sekretorius turėdavo pateikti balansą audito balansą e, plenarinėme auditorumų posėdėje. Būdavo pateikia, pateikiama nuomonė, kaipgi yra panaudojamos e, valstybės, valstybės lėšos ir e, tai būdavo vėliau pateikiama, tai būtent ši informacija mūsų parlamentui. Na, jūs dar uždavėte dar papildomą klausimą. Kaipgi aš dirbsiu, jeigu būsiu paskirtas Europos audito rūmų nariu. Ypač e, kalbant apie e, auditoriaus pareigas auditorumuose, kurie yra Luksemburgė. O kolega, kurį aš turėčiau pakeisti, dirba transporto ir energetikos rytyje. Ir jeigu man būtų priskirtos šios užduotis, tai remiantis mano darbo patirtimi, galėčiau labai puikiai tęsti šitą pradėtą darbą. Ačiū, ponia Pufanai. E, kitas e, kalbėtojas tai yra socialistų frakcijos vardu, ponas Ivanas. Ačiū, ponia Pufanai. Norėčiau pasveikinti jūs tikrai atlikus daug darbų, jūs, tik, jūs puikiai įsitraukate į savo sritį ir mokotės ir toliau. Taigi visą gyvenimą trunkantis mokymas ir šio mokymosi principas yra labai svarbus ES. Jūs pastarojame metu būdavo, buvote kritikuojamas. Manau, kad nepelnytai. Čia aš atsiprašau už savo kolegas. Čia ne prieš jūs, kaip prieš asmenį buvo ši kritika nu, nukreipta, nes ponia Makovei galvoja, kad e, Rumunija turi turėti atstovą auditų rūmose. Pažiūrėsime, kaip mes e, savo frakcijoje balsuosime. Taigi, aš norėčiau konkrečiai e, pasakyti. Jūsų darbo patirtis yra susijusi su administraciniu darbu. Jūs jau atsakėte į užduotus klausimus, tačiau aš norėčiau dar pasitikslinti. Dabar šitam audito srityje. Buvo ir kandidatų, kurie auditos rytėje neturėjo didelės patirties, tačiau jie buvo teigiamai įvertinti mūsų frakcijoje, tai yra EPP frakcijoje ir apskritai parlamente. Aš norėčiau dabar sužinoti, ar jūs konkrečiai atlikote auditą ir kas mums yra labai svarbu, ar bent jau man yra labai svarbu. Jeigu jūs biudžeto patvirtinimo patvirtinimus suteikdavote, pavyzdžiui, parlamente. A, tai čia m, mm, prisiminkime, kokia vyriausybė dabar yra Rumunijoje, tai yra dešinioje vyriausybė. Tai kaip jūs įvertinote šitą e, e, vadovaujančią partiją? Ar jūs įvertinote teigiamai šią partiją? Ačiū už klausimą. Dabar dėl audito. Aš jau anksčiau sakiau, kad manau, kad ta 19 metų patirtis e, Rumunijos audito rūmose leidžia man pasakyti, kad aš dalyvavau daugelįje auditų, taip pat e, atliekant kontrolės veiksmus ir taip pat e, sudarant audito ataskaitas. Galiu tai iš karto Jums pasakyti ir galiu aiškiai dar kartą patvirtinti, kad mano e, pareigos nuo 1994 metų ir mano pozicija kaip generalinio sekretoriaus nuo 2003 metų, tai būtent kaip aukšto rango pareigūno, yra susijęs su to, kad aš dalyvau daugybėje atrankos procedūrų. Ir aš norėčiau paklausyti, kaip yra ministerijoje, jeigu yra skiriamas e, generalinis sekretorius toje ministerijoje. Mhm tai yra, viskas vyksta panašiai, tai vyriausybė pateikia mm, kandidatūrą ir jinai yra priimama arba ne. Taigi aš bet kokiu atveju esu statybos inžinierius ir studijavau taip pat apskaitą ir universitete tikrai mano specialybė yra vertinama. Aš galiu taip pat savo originalų savo diplomą jums parodyti, jeigu kam įdomu. aš e, taip pat dalyvavau kvalifikacijos kelimo kursuose Rumunijoje ir užsienyje. Aš taip pat manau, kad e, galėčiau audito rūmuose e, prisimti tas pareigas, tai būtent auditorius pareigas. Dabar dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Savo kaip generalinio sekretorijos veikloje aš dalyvavau priimant tokius patvirtinimus buvo patiktos ataskaitos arba balansai audito rūmų e, plenarinėme posėdėje, būtent susijusios su išlaidas taip pat e, susijusias su audito rūmų išlaidomis. Žinoma, būdavo pastabų arba klausimų. Tačiau. E, tačiau ir e, to, tie dokumentai būdavo pasirašomi per pirmininko ir būdavo pateikiami parlamentui. Taigi, bet kokiu atveju, mano pareigų įvykdymo patvirtinimas buvo suteiktas ir jokių skundų dėl mano veiklos nebuvo. Ir pastarosius 11 metų, kaip generalinis sekretorius, aš teikdavau tokias ataskaitas ir plenarinėme posėdėje, audito rūmose niekada man nebūdavo teikiamos kritiškos arba neigiamos pastabos dėl mano veiklos, pavyzdžiui, dėl viešųjų pirkimų arba dėl mano veiklos kaip generalinio sekretorius. Ačiū. Pone Mulderį, jums žodis. Thank you, uh, Chair. Uh, the situation in the European. Ačiū, ponė pirmininkė. Situacija ES yra dabar tokia, kad audito rūmų vienas uždavinių yra kasmet pateikti deklaraciją apie biudžeto padėtį ES, taip vadinamą įdas. 18 metų iš eilės sąskaitų patikimo patvirtinimas buvo neigiamas. Šiek tiek pagerėjo situacija, nors šiais metais vėl žengėme žingsnį atgal, bet e, įvertinant visą laikotarpį šiek tiek situacija gerėja. Gal galėtumėte pateikti kokiu tai pasiūlymu, kaip jūsų manimu mes galėtumėme pasiekti svarbesnės pažangos, kad gautumėme galiausia pozityvų das. Ir gal galėtumėte papasakoti apie savo patirtį, jeigu sistema Rumunijoje yra panaši. Ir kas buvo daroma su, su jūsų sąskaitomis Rumunijoje per pastarosius keletą metų. Ačiū už klausimą. Kaip visi puikiai žinome, patikimumo patvirtinimas, kurį pateikia audito rūmai, per pastarosius 17 metų buvo dėja neigiamas. Čia yra tam tikrų prieštaravimų dėl to, kad e, patikimo patvirtinimas yra pateikiamas įvertinus ata, sąskaitas, o ES biudžetas yra daugiametis. klaidų lygis sąskaitų patikimumo patvirtinime, patvirtinimo ataskaitoje yra dažnai didesnis nei klaidų lygis, kuris yra įmanomas įgyvendinus daugiametę programą. Nors komisija taiko griežtas nuobaudas, kai kurios valstybės negali išlaikyti komisijos standartų ir sąlygų. Jūs taip pat manęs klausėte apie padėtį Rumunijoje. Audito rūmai, rūmose irgi pas mus yra panaši sistema, mes išduodame tą uh, patikimo patvirtinimą, tačiau, kalbant apie bendrą konsoliduotą į biudžetą, nėra jo atžvilgiu išduodamas sąskaitų patikimo patvirtinimas, tačiau kiekvieno atskiro biudžeto atveju socialinės rūpybos valstybės draudimo biudžeto atveju jau tokios patikimo patvirtinimo ataskaitos yra teigiamo, teikiamos Rumunijoje. Ačiū. Toliau kalbės ponia Grislė. Ačiū. Džiaugiuosi, kad mes vėl su jumis matomės, ponia Pufan. Ir, ir e, būtų puiku, jeigu galėtume pasakyti, kad e, e kai gaunam, susilaukiame mm, kandidatūrų iš valstybių narių, galėtume pasakyti, kad mes e, galime be jokių abejonių jas patvirtinti. Mes žinome, kad jūs E, esate e, tikrai daugelio vertinamas specialistas, daug, tačiau daugelis žmonių jūs ir labiau pažįsta negu mes. Ir mes e, įdėmiai skaitėme jūsų atsakymus mūsų klausimyną ir dešimtajame klausime buvo klausima, kaipgi tai, audito ataskaitų tai yra veiklos audito e, efektyvumą, apie jo pridėtinę vertę buvo klausima. Ir 2005 metais, e, e, pažvelgus į tokį ataskaitą apie šias e, e, veiklos auditu, audit, auditu, auditus 2005 metais mes e, matome, jog jūs neteikėte, neteikėte jokių savo asmeninių išvadų E, mums kyla klausimas, ar jūs neturite jokios asmeninės pozicijos šio klausimu, ar tai buvo tiesiog e, e, buvo audito rūmai, Rumunijos audito rūmai galbūt tiesiog automatiškai perkelia savo išvadas iš ankstesnių ataskaitų ir vien dėl to, kad nelabai pavyko įgyvendinti reikalavimus šioje srityje. Ačiū poniai Greslė už klausimą. Kalbant apie tą dešimtąjį klausimą ir mano atsakymą į jį galiu pasakyti, kad e, Rumunijos audito e, rūmų atstovai dalyvavo e, standartų nustatymo darbe ir aš asmeniškai atsakydamas į dešimtą klausimą, perėmiau tam tikras formuluotės, kurios yra įtrauktos į mūsų standartus. Taip aš tiesiog parodžiau, jog sutinku su e, mūsų specialistų pozicija. Ir kalbant apie auditą, geram auditoriui reikia tam tikro instinkto ir jis turi turėti viziją. E, Jis turi žvelgti į dalykus platesnėme kontekste, sugebėti dirbti komandoje. Aš vadovavau keliose, kelioms komandoms ir dirbau keliose komandose, koordinavau jų darbą. Taip pat toks asmuo turi turėti um, organizacinių įgūdžių ir lyderio savybių, kad uh, audito e, darbas vyktų sklandžiai ir būtų testinis. Dėkuoju dabar kolegė Makovai. Thank you, President. Um, Ačiū, pirmininkė. Pradžioje norėčiau pažymėti, kad neišklausiau atsakymo į klausimą, kodėl buvo nukopijuota uh, nukopijuotas tekstas iš vadovo. Ne, nemanau, kad tai pati geriausia mintis. Taip pat gal, norėčiau pradžioje pasakyti, kad audito rūmai audituoja ES lėšas, fondus, kaip jais yra naudojamasi ir svarbiausias vaidmo yra apginti mokesčių mokėtojų pinigus. Mūsų vaidmuo pasirūpinti, kad būtų apsau, kad būtų apginti mokesčių mokėtų pinigai ir kad audito rūmose dirbtų geriausi profesionalai, asmenys, kurie būtų sąžiningi ir kuriais būtų galima pasitikėti. Nes priešingą atveju audito rūmai susilpnės, o to mes nenorime. Taigi norėčiau kreiptis į visus kolegas kitose frakcijose ir paprašyti visų patikrinti faktus, o ne ideologiją. Mes nesiunčiame žmonių į audito rūmus ideologijos pagrindų, mes juos siunčiame remintis jų profesionalumu, patirtimi ir sažiningumu. Taigi pirmasis klausimas yra susijęs su Dunojaus universitetu Galats mieste kandidatas tvirtina, kad baigė šį universitetą 2011 metais, nuo 2008 iki 2011 jis ten mokėsi. Jis buvo to universiteto studentas, dieninėme skyriuje mokėsi. Ir tuo pat metu jūs ėjote generalinio sekretoriaus pareigas audito rūmuose Bukarešte tarp Bukarešto ir Galacijos universiteto yra 250 km atstumas. Taigi, man labai sudėtinga suprasti, kaip galėjote dviejose vietose, vietose universitete Galacijoje ir Bukarešte, auditorumuose būti tuo pat metu, kai tarp jų yra 250 km atstumas. Kas kart, kasdien. Taip pat turėčiau pasakyti, kad pasidomėjau universitete, universiteto tinklapyje, pas juos paskaitos vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio. Taigi, kaip jums pavyko trejus metus sėdėti dviejose vietose tuo pat metu? Antrasis klausimas yra susijęs su tuo pačiu laikotarpiu. Kai jūs mokėtės universitete, jūs baigėte tą universitetą praėjus, prieš, prieš dviejus metus, baigėte apskaitos neaudito specialybės kursus ir diplomą atsintėte mums. Jame matome, kad jūsų pažymiai buvo labai maži. Tose disciplinose, kurios yra labai svarbios jums, kaip būsimam auditoriui, turiuomenėje apskaitą, daus audito discipliną, kur minimalus penkių balų jūsų vertinimas yra iš dešimties. Ir daugelį kitų sričių, disciplinų pas jūs minimalūs pažymiai yra. Taip pat jūsų diplom, diplom, diplome yra ketvirtas puslapis priedas 169 iš 185. Toks įvertimas jūsų. Atsiprašau, 585 yra toks jūsų galutinis e, įvertinimas. Taigi, kaip Jūs manote, tokie Jūsų pasiekimai įrodyti dokumentuose, akademiniai pasiekimai e, leidžia jums dabar siekti šio posto. Ačiū. Mulțumesc frumos pentru întrebări, doamna Macovei. Ačiū poniai Makovei už šį klausimą. Dėl universiteto galat ir kurso, kurį aš baigiau studijavau nuo 2008 iki 2011 metų ir galiu pasakyti, kad tuo per tą laiką interneto tinklalapyje buvo e, atnaujinta informacija. Tuo metu buvo siūlomi kursai, kurie vykdavo penktadieniais ir šeštadieniais. Ir būtent tuo metu universitetas e, siūlė lankstesnę programą ir nebuvo privaloma visuomet dalyvauti paskaitose. Tiek apie Galats universitetą. O dėl fakto, kad 53 metų baigiau šias studijas, aš manau, jog yra labai svarbu toliau kelti savo kvalifikaciją ir studijuoti toliau ir, ir e, toliau vykdant savo pareigas Rumunijos audito rūmose. Mano e, pasiekimuose atsispindi mano įdėtas darbas, aš dėjau visas pastangas, kad e, e, rezultatai būtų kuo geresni. Na, žinoma, e, pažymiai buvo įvairūs, tačiau esant 53 metų rezultatai galbūt nėra įmanomi pasiekti tokie, kokie, kokių galima pasiekti esant jaunam. Tačiau aš visada stengiausi ir dabar ir visuomet stengsiuosi toliau tobulinti savo kvalifikaciją ir E, taip prisidėti prie tolesnės savo kadencijos, e, karjeros. Dėkoju. Pirmininkas, mes jau suteikime gana nemažai laiko šiam klausimui ir galbūt yra e, kolegų, kurie labai svarbius klausimus nori užduoti. Pirmiausia, aišku, sutuočiau, uždu, suteikčiau tokią galimybę pranešėjai. Jeigu kiti kolegos negeidauja nieko klausyti, tuomet suteikiu poniai Ajala Sender galimybę užduoti klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Pufan. Šiame komitete paprastai nes nedarome nuorodų į anonimiškus dokumentus, slaptus dokumentus, e, kuriuos buvo gal, galėjo rasti savo pašto dėžutėje ponė Makovei. Paprastai mes remiamės e, pasirašytais dokumentais, e, kurie buvo oficialiai mums atsiusti. Todėl aš norėčiau pasakyti poniai Makovei, e, kad ir Albertas Einšteinas nebuvo pats geriausias mokinys. Juk dažnai yra taip, kad e, studijuojama šalia pagrindinių pareigų, šalia savo darbo, kad būtų galimybė ir namie padirbėti. Ir, uh, Tai yra dažnai studentų ir jų dėstytojų susitarimo reikalas, taigi čia galėtume ir e, pernelyg nesikabinėti. Negalime e, teikti, jog Rumunijos universitetai, darydami išvadą iš to, kas buvo iškirsta, Rumunijos universitetai yra prasti. Tad dėkoju ponui Pufan už savo e, už atsakymus į klausimus ir norėčiau dar kartą pabrėžti, jog paprastai nėra taip, kad mes klausom, išklausome kandidatų kurie turi tokios ilgametės patirties darbo auditorumuose patirties, nacionalinėse auditorumuose patirties. Mes norėtume sustiprinti santykius su nacion, na, valstybėmis narėmis, kadangi jų a, nacionalinės e, finansų kontrolės institucijos mums yra labai svarbios šiame darbe ir mes išklausime būtent tokio atstovo, tokio asmens tokį asmenį, kuris e, e, tokiame e, darbe turi tikrai didelės patirties, jisai labai dažnai ir, ir, ir labai ilgai dalyvavo mums svarb, svarb, svarbiame darbe, būtent biudžeto kontrolės darbe savo valstybėje. Mes mums nebūtina priminti kitų kandidatų, anksčiau teikusių savo kandidatūras, e, biografijų. Tai buvo žmonės, kurie e, e tik toli gražu nepasižymėjo tokią patirtimį, tačiau buvo vis tiek patvirtinti. Taigi, e, galime pagerbti tokį jūsų ilgametį, tokią ilgametę patirtį. E, jo labiau, kad 2003 e, metais Europos Mm, audito, rūmo, audito rūmai dar buvo kitaip struktūrizuoti, dėl to e, tikrai galime pripažinti jūsų e, visapusišką patirtį. Dabar ponia Makovei, paskutinis kartas suteikėme jums žodį. Kadangi um, was... uh... buvo paminėta mano pavardė, aš uždaviau to klausimo, kuris, mano manimu, buvo mums visiems įdomus ir įdomus visoms frakcijoms, nes mes norime sustiprinti auditorumus. Ir tai nebuvo susijęs su vidaus politika. Juk vyriausybė teikia pasiūlymą. Tai nėra politinis klausimas, tai yra klausimas apie kompetenciją. Ir pona Pufana, Pufana jūs su Einšteinu palyginote, mano toks būtų klausimas. Na, dėkui šį pasisakymą. Dabar ponia Jala Sender. Ačiū, ponia pirmininkė. Nieko nenorėjau lyginti su Einšteinu. Aš tik norėjau pasakyti, kad tai, ką jūs pasakėte, e, teikdama, jog reikia dalyvauti e, paskaitose, kad, e, kad gautumėte gerą išsilavinimą, tai nebūtinai yra tiesa. Aš paminėjau pavyzdžių ir pasakiau, kad galbūt Yra studentų, kurie nedalyvauja paskaitose realiai, tačiau vis tiek įgyja tikrai puikius diplomus, gerą išsilavinimą, e, taigi negalime jų, kvest, jų kompetencijos kvestionuoti. Ačiū. E, Pirmas Albertas Einšteinas e, buvo apdovanotas už savo relativumo teoriją. Todėl aš norėčiau iškelti klausimą, ar iš tikrųjų, čia kalbant apie auditorumus, bus sukurta nauja relativumo teorija. Uh, Manau, kad e, galbūt šias diskusijas e, perkelsime į vėlesnį laikotarpį, todėl aš norėčiau e, paprašyti pana Pufaną atsakyti į dabar iškeltus klausimus, jeigu jūs pagėdavote atsakyti. Ačiū. Aš dar kartą norėčiau pakartoti tik vieną dalyką. Aš turiu visus savo diplomus, originalus ir jeigu jūs norite susipažinti su jais, tikrai jokia problema, pateiksiu juos. Aš manau, kad e, tuo metu, kai aš e, studijavau, aš e, pademonstravau ir savo tikrai profesionalų požiūrį ir visoje savo veikloje bei savo dalyvavime tiek užsienyje, tiek Rumunijoje, tarptautiniuose posėdžiuose arba sustikimuose, dvišalėse sustikimuose. Tai būtent e, auditorumų pirmininko sustikimuose Azijoje, Europoje ir kitur aš sukaupiau labai gerą patirtį ir nuolat stengiausi kuo veiksmingiau ir kuo taupiau naudoti valstybės lėšas. Visi posėdžiai, kuriuos aš organizavau Rumunijoje, čia aš visada stengdavausi, kad jie būtų labai tinkamai suorganizuoti, be jokių papildomų išlaidų. Aš čia prisimenu tuos posėdžius, kur mes parengdavome profesionalią informaciją visiems posėdžio dalyviams. Ačiū. Taigi, e, baigėsi viešos diskusijos, vieši klausimai. Toliau e, tarsimės uždarame posėdėje. Dabar norėčiau padėkoti ponui Pufanui už atsakytus klausimus ir už įžanginę kalbą. Ir dabar a, e, norėčiau paprašyti dalyvaujančius uždarėm posėdėje pasilikti, o visus kitus išeiti. Oh, okay. Let's, let's yeah, I don't, I, I don't doubt. Okay? So, um, ladies and gentlemen, I would kindly ask everybody uh, to... Aš norėčiau visų paprašyti padėti mums. Pradėti uždarą posėdį. Each member.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 ką tik sužinojau, kad e, ponė Delangė nedalyvauja posėdėje, tačiau ponė Greslė atstovaus ponė Langen. Ir norėčiau pirmiausia paklausti, ar ponė e, Greslė norėtų pasisakyti pranešėjos vardu. Ačiū, tikrai trauk, laukiame pakankamai ilgai, tačiau manau, kad vertėjo laukti. Tai yra labai svarbus pranešimas, nes mes jau ilgus metus nenagrinėjame šito daugiakalbystės klausimo, kuris iš tikrųjų yra mums svarbus. Todėl aš norėčiau pranešėjos vardu pasakyti kelis dalykus. Pirmiausia, dėl to, kad e, daugiakalbystės režimas nepasikeis. Tai yra, kiekviena valstybė narė turi, turi teisę, tai būtent e, parlamento narys iš kiekvienos valstybės narės turi teisę kalbėti savo kalbą. Bet bet kokiu atveju mes imamės šiokių tokių pokyčių. Jau generalinis sekretorius jau porą minų siekia e, sutaupyti lėšas skiriamas vertimui. Žodžiu, iki šiol pavyko mums taupyti 2012 metų biudžetas jau atrodo 10 milijonų mažesnis už ankstesnius biudžetus, tai reiškia taupimo priemonės buvo įgyvendintos ir jos buvo patvirtintos, tai joms buvo pritarta. Ne, mes mes kalbame visų pirma apie tai, kad turėtume per visą savaitę paskirstyti šitą vertimo krūvį ir delegacijoms paskirstykite, nes turime pirmiausia ir įvairiose vietose posėdžius, pavyzdžiui, Strasbūrė. 2012 metų mes 10, e, biudžete mes 10 milijonų sutaupėme vertimo sąskaitą ir mes šiais metais sužinosime tikslius skaičius, kai patvirtinsim biudžeto įvykdymą. Tai yra dar kelios temos, kurios yra labai svarbus, tai būtent, kad pavėluojama anuliuoti posėdžius nuo 15 iki 20 procentų e, tokių posėdžių yra pavėluojama atšaukti. Todėl, susidaro didelis išlaidos, tai reikia pasvarstyti, kaipgi išvengti tokių išlaidų, kad e, posėdžiai būtų planuojami e, geriau, kad nereikėtų jų atšaukti ir kad nebūtų vėluojama juos atšaukti. Kitas dalykas yra pateikta info, išsami informacija, kaip naudojamasi vertimo žodžių paslaugomis pirmiausia, frakcijose, taigi kokių kalbų reikalaujama ir kokių faktiškai reikia frakcijų posėdžiuose. Iki šių metų pabaigoje mes turėtume gauti tokią informaciją. Taip pat turėtume a, pasvarstyti, a, kaip a, naujas, a, nauja priemonė veikia, tai būtent ad persona vertimas. Mm. Ir būtų labai gerai iki šių metų pabaigoje, kad audito rūmai a, savo 2005 metų specialiajame e, pranešime galėtų, tiksliau, vėlesniuose pranešimuose nuo tų metų atnaujinti informaciją, mes galėtume, kad mes galėtume palyginti komisijos ir tarybos vertimo tarnybų duomenys. Na, dabar kalbant apie vertimą raštu, čia mes atlikome jau šiokią tokią analizę, bet vertimo žodžių mes neanalizavome. Manau, jeigu išanalizuotume vertimo žodžių, tai tikrai būtų didelė pridėtinė vertė mums visiems. Ačiū, ponė Greslė. Gal yra pastabų arba klausimų? Kolegos neturite? Ne. Tada norėčiau atkreipti dėmesį, kad pakeitimus galima teikti iki gegužės 30 dienos, iki 12 valandos šiuo atveju norėčiau pabrėžti tai, ką būtent papasakojo ponė Grėslė, kalbėdama pranešėjos vardu. Ir iš tikrųjų pats parlamentas turi organizuoti taip savo darbą, kad būtų sutaupama lėšų. Tai vadinasi, mes patys parlamentarai priimame sprendimus, kada mums reikia vertimo žodžiu. Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį būtent į tai. Aš norėčiau visų pirma padėkoti vertimo žodžių tarnybai, be kurios mes negalėtume susikalbėti. Na, taigi šį darbo tvarkės punktą baigėme. Mes norėtume informuoti ponę Češkovą, kad mes e, buvome greitesni negu anksčiau planuota. Aš e, kaip tik tai gavau informaciją iš e, sekretariato. Balandžio mėnesį buvo priimtas pirmininkų suėga sprendimas visus pranešimus per kitus šešis mėnesius priimti prieš birželio pirmą dieną, jeigu nesibaigia terminas. Todėl mes turėtume iš esmės stengtis, kad neturėtų būti diskutuojama dėl tų pranešimų. Na, koordinatoriai su turėtų, žinoma, turėti pakankamai laiko padiskutuoti tais pranešimais, tačiau ar mes turėtume laukti tuos du mėnesius, dėl kurių buvo sutarta, um, tiksliau, dėl kurių buvo diskutuota pirmininkų suėgoje. Taigi, jeigu mes um, pražapsosime šitos balsavimus birželio mėnesį, tada mes neteksime uh, numatyto laiko šitiems balsavimams. Todėl aš sakyčiau, kad mes dabar tu, turėtume mm, priimti galutinį sprendimą dėl tų pranešimų, kad ir kiti pranešimai galėtų būti teikti vėliau. Taigi, ačiū. A, kolegams mes suradome galų galę mūsų pranešėją, panė Češkova. Mes buvome šiek tiek greitesni, negu tikėjomės, nes panios langė pranešimas nebuvo ilgai nagrinėjimas. Taigi, panė Češkova, problema yra ta, kad Mes galėtume, žinoma, atidėti balsavimą dviem mėnesiais, tačiau mes e, taip netektume galimybės priimti arba diskut, kitų e, pranešimų ir balsuoti dėl kitų pranešimų, kurie numatyti atitinkamam laikotarpiu. Ir tai buvo aptarta pirmininkų suveikimą. E, mes todėl norėtume paprašyti balsuoti dėl ponios Šeškovos pranešimo rytoj ir priimti galutinį sprendimą dėl šio pranešimo. Todėl būtų labai gerai padiskutuoti dėl šio pranešimo. Nes mes negalėjome gauti patvirtinimo, ar galima atidėti balsavimą ar ne. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį mm, poniai pranešėjai, kad jie pristatytų savo pranešimo projektą. Ačiū ponė pirmininkė, už šios paaiškinimus. Iš tikrųjų labai svarbu, kad e, būtų vykdomas darbas laiku ir kad mes nepražapsautume atitinkamų terminų. Taigi e, visas pranešimas yra pateiktas jums. A, tai yra labai išsamus pranešimas. Mes e, balandžio 22 dieną dalyvavome labai įdomiuose klausimuose ir buvo pateiktos pastabos, e, į kurias būtina atsižvelgti. Todėl aš būkstauju dėl kai kurių dalykų. Aš e, dabar norėčiau paklausti, ar mums pavyks rytoj balsuoti, nesuteikus kolegoms e, galimybės pateikti pakeitimus dėl šios naujos informacijos, dėl naujų pakeitimų. Na, aš Žinoma, gerbiu jūsų sprendimą, pirmininkė, diskutuoti šiandien ir to balsuoti dėl pranešimo. Bet gaila, kad mes taip turime dirbti taip greitai, bet jeigu jau taip yra reikalaujama, tada šiandien aptarsime pranešimą ir tikiuosi, bent jau belieka tikėtis, kad kolegos bus tolerantiški ir rytoj balsuos dėl šio pranešimo, net jeigu jiems nebuvo suteikta galimybė pateikti pakeitimo. Ir tik tai plenarinėme posėdėje bus suteikta galimybė jiems reaguoti į šio, šiame pranešime aptariamą temą. Tai būtent tik tai 2013 m. Liepos mėnesio plenarinėme posėdėje. Pirmiausia, mes norėjome suplanuoti klausimus, tada buvo nustatytas terminas teikti pakeitimams. Ir mūsų komiteto nariams turėjo būti suteikta galimybė išsameu panagrinėti šį pranešimą, pateikti pakeitimus. Na, bet dėja, situacija yra kitokia. Šiame pranešime mes aptarėme labai nemažai klausimų Ir balandžio 22 dienos klausimuose buvo iškelta daug naujų idėjų, minčių. Norėčiau padėkoti už tas mintis kolegoms, kurie dalyvavo tuose klausimuose. Šis pranešimas yra sudėtingas, todėl mes numatėme atitinkamus papunkčius ir atskirus poskirius atitinkamoms temoms ir tikiuosi, kad viskas yra išversta į visas kalbas. Dabar dėl e, veiksmų plano. Kaip galima e, sukurti šitą integruotą vidaus kontrolės sistemą? Tai yra pagrindinis klausimas, kodėl iki šiol nebuvo įmanoma e, komisijai gauti teigiamą patikinimo pareiškimą, tai yra DAS. Ar čia jos veiksmų planas nepasiteisino, ar jis buvo neįgyvendintas tinkamai tai ir ką, kokiu veiksmu reikia imtis. Mes e, iš komisijos ir iš auditorumų gavome įdomių atsakymų į šią problemą. Pirmiausia, iš e, komisijos, kuri teigia, kad veiksmų planas 2009 metais buvo patvirtintas, bet e, trys iš numatytų veiksmų nebuvo įgyvendinti nes e, tai buvo tie veiksmai gyventi arba kitaip, arba jie buvo e, gyveninti ne iki galo. E, bet šita bendra sistema buvo įtraukta į naują finansinį reglamentą. Ir buvo stengiamas atlikti taip pat nepriklausomą išorės kontrolę. Na, pažanga buvo nelabai pasiekta kokia, ypač atliekant įvairius sandorius ir veiksmus, nes klaidų buvo padaryta per daug ir rezultatas buvo nepatenkinamas. Komisija norėtų vis dėlto gauti tą teigiamą patikinimo pareiškimą, bet e, jai nepavyko. Manfredas Kraftas iš e, komisijos teigia, kad nebuvo įmanoma gauti tą teiginimo pateikinimo pareiškimą. Ir sakė, kad iš tiesų reikia laikytis realios strategijos ir pragmatiškai žvelgti į nustatytus tikslus. Aš nekartosiu, kas buvo pasakyta, nes mes žinome tas visas problemas, kurios iškilo komisijai ir komisijos ekspertai taip pat bendradarbiauja, spręsdami šias problemas su mumis. Finansų reglamento 32 straipsnėje yra numatoma galimybė komisijai tikrinti valstybių narių kontrolės sistemas. Ir tokiais atvejais gali būti siūloma, gali būti siūloma pateikti atitinkamas priemonės, kurios pagerintų tą kontrolę tai būtent įgyveninant atitinkamas programas. Šiame pranešime mes raginame komisiją supaprastinti atitinkamas procedūras. Komisija turėtų griežtai tikrinti nacionalinius, nacionalinės audito priemonės. Čia buvo tai šis klausimas iškeltas su pirma diskusijose po klausimų. Todėl mums reikia atitinkamų testinių priemonių, kurios būtent akcentuoja 2011 metų biudžetinius metus. Todėl komisija turėtų tęsti savo pradėtas priemonės ir siekti pažangos. Taigi, pareiškimai arba deklaracijos turėtų būti teikiami laiku, kad auditorumai galėtų juos laiku patikrinti. Tai tos priemonės, kurios turėtų būti taikomas, siekiant sumažinti klaidų lygį, turi būti pagerintos. O tam reikia naujos kontrolės kultūros, kuri turėtų būti orientuota į veiklą, į veiklos auditą. Taigi audito rūmų tikrinimas yra tik to atveju prasmingas, jeigu mes turime tinkamus rodiklius veiklos auditui. Todėl Komisija a, turėtų sukurti darbo grupę, kurioje dalyvautų auditorumų, parlamento ir komisijos atstovai, a, kurie imtų, imtųsi būtinų priemonių reikalingų atlikti veiklos auditą. Finansinis a, reglamentas kaip tik akcentuoja būtent šį veiklos auditą. Todėl e, e, būtina užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą komisijos ir biudžeto kontrolės e, komiteto. O tam reikia atitinkamų, atitinkamų projektų, kurį pateiktų komisija ir Europos parlamentas. Reikia bendrai pasirūpinti, kad būtų pasiekta pažanga, atliekant tokią vidaus kontrolę O tam reikia tinkamų darbo susitarimų ir baigdama norėčiau pateikti kelias pastabas. Šis pranešimas turi būti pagristas atitinkama deklaracija, kuri pateikiama atlikus auditą. Dabartinė sistema neveikia tinkamai čia klausimuose tai buvo patvirtinta ir, ir tai patvirtino ir auditorumai. Reikia pasvarstyti apie kitas vertinimo procedūras, apie kitus vertinimo metodus. Ir šiame kontekste norėčiau atkreipdėmėsi į 21 finansinio reglamento straipsnį. Ir į pranešimo 35 punktą kuriame pasakyta, kad reikia veiklos rodiklių. Ir mums reikia veiklos rodikliais pagristo biudžeto. O tam reikia inovatyvių priemonių ir strategijų. Žinoma, čia um, vis dėlto mūsų laukia ilgas darbas, iškart jisai nebus atliktas, bet tikslas yra, išlieka tas, tas pats, tą 2 procentų klaidų lygį kai kuriuose politikos rytise. Taigi tose politikos rytise, kurios finansuojamos ES lėšomis, turėtų būti pakeistas. Galbūt reikėtų surasti naują koncepciją, kuri padėtų valstybių narių kontrolės institucijoms sumažinti tą klaidų lygį. Tai prasme, e, leisti jums taikyti priemonės, kurios būtent padėtų pasiekti tą mažesnį lygį. Na, tos, tas klaidų lygis yra įvairiose politikos rytise skirtingas. Todėl aš manau, kad turėtume specializuotą požiūrį taikyti, o neoperuoti vien tik tai bendrosiomis vertėmis ir rodikliais. Man būtų labai malonu ir aš būčiau dėkinga, jeigu kolegos pritartų tokiam pasiūlymui. Būtent, kad mes e, imtumėmės tikslingesnių priemonių. Labai svarbu, kad mes balsuotume dėl šio pranešimo ir aš e, būčiau dėkinga kolegams, jeigu pritartų e, tam, kad šiandien diskutuotume dėl šio pranešimo, o rytoj balsuotume. Čia ne mano klaida, kad mes dabar nesilaikome terminų, anksčiau buvo planuota kitaip, po klausimų buvo e, pakeistas mūsų darbų grafikas. Tačiau norėčiau e, vis dėlto paprašyti, kad vis dėlto at... laikytumėtės tų dabartinių taisyklių, kurios nustatytos dabar. Pirmininkas, ar yra komiteto narių, kurie norėtų pasisakyti? Jean-Pierre Audi. Yep. Okay. Äh, Jens Geier, bitte. Ja, Jens Geier. Džiaugiuosi šiuo pranešimu, nes jis uh, skatina tikrai būtinas diskusijas, kurios prasidėjo klausimo metu. Tai yra, ar dabar e, e, DAS koncepcija, dabartinė koncepcija yra tai, ko ES biudžeto, e, tai kas ES biudžetą e, ir, ir biudžeto valdymą ir apskaitą pagerina, gerina jo kokybę, e, kol kas taip netrodo, nes tos dabartinės nustatytos taisyklės yra gana stichiškos ir tas 2 procentų, 3, 2 procentų vertė, kaip, kaip ir teigia pranešėja, mano manimu yra netinkama, jinai tik sukuria papildomų problemų, kadangi yra nustatyta e, dėl politinių sumetimų, o ne e, atsižvelgiant į konkrečius e, fiskalinius kriterijus. Gaila, kad turime priimti taip greitai tą sprendimą, nes aš manau, kad net ir atsižvelgiant į šią situaciją, reikėtų e, turėti omenyje tas e, vidinės taisyklės, kalbant apie e, ateityje rengiamus pranešimus savo iniciatyvą. Aš nemanau, kad reikėtų labai jaudintis dėl, dėl dabartinių procedūrų, kaip sakė pranešėja, aš manau, kad plenarinėme posėdėje mums pavyks įtraukti šį balsavimą ir prieš taip mums turėsime galimybę dar padiskutuoti. Aš manau, kad tas balsavimo sąrašas e, nebus sudėtinga jį parengti, e, kadangi e, yra mobilizuotos mūsų komiteto pajėgos ir aš manau, kad mes tikrai būsime pajėgus laiku pateikti savo pakeitimų pasiūlymus, tą patį padarysiu ir aš dar prieš, prieš plenarinę sesiją. Ir Ir žinoma, gaila, kad reikia taip greitai e, priimti sprendimą po tokio trumpo pasi, padiskutavimo. Na, bet aš manau, kad e, e, blogiausiu atveju mes dar galėsime ir po balsavimo pateikti tam tikrus pakoregavimus, pataisimus iki plenarinės sesijos. Dabar ponas Udy. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau pirmiausia pasveikinti pranešėją ponę Češkovą dėl jo susidomėjimo šią temą, kuri yra gan sudėtinga, komplikuota ir aš norėčiau pritarti tam, ką sakė kolega ponas Gajeris, nes tikrai gan retai atimama iš parlamentarų teisė teikti pakeitimus. Tačiau kartais kiti komitetai naudojasi atitinkamų sprendimų ir mes galbūt dar prieš balsavimą plenarinėme posėdėje galėtumėme surenkti neįlinį mūsų komiteto posėdį. Ir dabar dėl paties pranešimo turiu tris pastabas. Būtent, kad reikia daugiau dėmesio skirti veiklos rezultatom. rezultatams. Mes išklausėme kandidatų auditorumus ir irgi kalbėjome apie tai, kad reikia daugiau dėmesio skirti veiklos rezultatams ir tokiu būdu geresnis bus biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Tačiau aš turiu čia šiokių tokių abejonių. Veiklos rezultatai gali būti geri ir metinės sąskaitos, atitinkamos operacijos atliekamos įvertinamos palankiai, tačiau biudžeto, biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra susijęs su tam tikromis operacijomis ir biudžeto situacija. Ir pavyzdžiui, gali būti veiklos, veiklos rezultatai geri, bet e, sąskaitos netinkamos ir atvirkščiai. Ir aš mačiau savo gyvenime tokių įmonių, kur veiklos rezultatai geri, bet sąskaitos yra problemų. Taigi norėčiau į tai atkreipti jūsų dėmesį. Labai svarbu yra analizuoti veiklą, veiklos rezultatus ir aš apgalėstauju, kad komisija netliko atitinkamo uh, E, įvertinimo, e, koks numatytas sutartyje. Antroji pastaba dėl nacionalinių valdymo ataskaitų. Aš tikrai nemanau, kad tokios nacionalinės valdymo ataskaitos būtų labai naudingos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje, nes daug kas tose deklaracijose, nacionalinėse deklaracijoje yra atliekamos, atliekami atitinkami auditai, bet kažin ar šitas siūlymas būtų pats tinkamiausias. Europos audito rūmų reiktų paklausti, ką jie apie tai mano, nes jeigu yra valstybė arba ministras, kuris pasirašo nacionalinę valdymo deklaraciją, tuomet yra, kokia yra audito vertė, nes ministras juk nėra nepriklausomas. Taip pat aš apgailestauju, kad e, prisimenant ir diskusiją su nacionaliniais parlamentarais, būtent, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas audito grandinėje čia turi atsispindėti ir nacionaliniai audito rūmai, nes nacionaliniai audito rūmai vertina nacionalinės valdymo ataskaitas Ir čia yra ta nepriklausoma struktūra. Ir paskutinė pastaba dėl 2 procentų ribos. Apie tai dažnai yra kalbama, jau keletą metų kalbame apie tai, kad kokia turėtų būti toleruotina klaidų, toleruotinas klaidų lygis ir panašiai. Bet mane nelabai, nelabai džiugina auditorumų naudojamas metodas. Uh, nes žiūrime, ką rašo auditorumai. Ten niekas neišku. Pirma nuomonė apie sąskaitas, kuria pozityvi, kita nuomonė yra pateikiama apie įplaukų e, situaciją, irgi pozityvi nuomonė ir galiausiai yra pateikiama neigiama nuomonė apie išlaidas. Ir man nelabai aiški bendra nuomonė. Ar audito rūmai, rūmai naudojasi tam tikrų aspektų savoka, nes kalbant apie išlaidas yra naudojama jau kita koncepcija, jau naudojamas kitas aspektas, tai yra klaidų lygis. Ir man susidaro įspūdis, kad vertinant tą ribą, ž, vertinant esminių klaidų lygį ir vertinant bendrą klaidų lygį nėra labai aišku. Bet, e, na, aš tikiuosi, kad e, mūsų pirmininkas galbūt suras e, tinkamą sprendimą ir dėl susiklošysios situacijos, dėl tų galimybės pateikti pakeitimus. Galbūt mes galėsime dar susitikti prieš balsavimą plenarnėme posėdėje ir aptarti tuos pakeitimus. Dėkoju. Ja. Jan Mulder. Jan Mulder. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. E, manau, kad jos pranešime yra tikrai labai įdomių pasiūlymų, tačiau yra dalykų, kurių mes negalime pakeisti. Ar mums patinka DAS ar ne. Daugelis žmonių e, sako, jog DAS nėra e, naudinga, naudingas metodas, tačiau tą daryti, keisti kaip nors šią sistemą mes negalime. Jeigu norėtume, tuomet reiktų keisti sutartį. Tačiau man įdomu ir, ir tai, ką, į ką niekuomet nesulaukiau atsakymo, konkretaus atsakymo, tai yra metolo, metodai, kurį mes taikome Europoje, ar, jis, ta, ar tie metodai būtų taikytini, įmanomi taikyti ir valstybėse narėse, ir ar jos tokiu būdu pasiektų teigiamą das. Ar galėtų kas nors iš komisijos atstovų atsakyti konkre, konkrečiai šį klausimą? E, vidinės diskusijos dėl tų dviejų procentų lygio. Manau, kad yra tam, e, yra pateisinama pasak, e, teikti, jog apie, tai, kad tokį, tokį, tą, tą lygį, tą ribą yra tikslinga taikyti. Dėl įvairių priežasčių gali, būti, gali mums kainuoti daugiau kontroliuoti išlaidas, ES valstybių narių išlaidas, taikant kažkokį kitokį požiūrį, negu e, prižiūrėti e, ir stengtis, kad būtų laikomasi to 2 procentų ribos. Jeigu, kaip mes visą tai be besvarstytume, kaip begalvotume, manau, kad sistema yra tokia, kokia yra ir kol kas geresnių e, sprendimų nėra. Norėčiau sulaukti atsakymo, kiekgi e, valstybių narių apskritai yra pasiekusios e, e, teigiamą sąskaitų patikimumo patvirtinimą, gavusios teigiamą sąskaitų patikimumo patvirtinimą. Pirmininkas. Norėčiau pasveikinti poną Graf iš Europos komisijos atvykus pas mus ir norėčiau jo paprašyti paaišreikšti savo poziciją. Um, all, commission... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, komisija norėtų padėkoti pranešėjai, poniai Češkovai, už puikų pranešimą. Uh, ypač už jos paramą komisijai, kalbant, e, siekiant e, procedūrų supaprastinimo. Komisija klausimų metu aiškiai pareiškė, jog yra tam tikrų pavojų ir mes nepasisakome už procedūrų supaprastinimą e, daugiametės finansinės programos kontekste, kadangi parlamente yra pateikta įvairių pakeitimų pasiūlymų, kurie ko gero šiame procese nepadėtų ir sukurtų papildomų problemų ir taryboje. Yeah. Mes labai e, aukštai vertiname jūsų idėją dėl naujos e, e, rezultatų, veiklos rezultatų vertinimo sistemos ar, ar koncepcijos, ypač remiantis, kalbant apie 318 pranešimo punktą. Mes manome, jog mintis įsteigti darbo grupę E, kuris nagrinėtų tos e, veiklos rezultatų e, vertinimo koncepcijos klausimus, būtų tikrai svarstytinas, tikrai vertas pamastyti dalykas. O tam tikrų valdymo sistemų kūrimas bus svarstomas po keleto mėnesių ir kalbant apie tą dviejų procentų ribą, Ir atsižvelgiant į pono Mulderio klausimą, galime pasakyti, kad jeigu būtų taikoma valstybėms narėms to, e, mm, dviejų procentų e, materialinio slengščio metodologija, tuomet klausimas, kiek, kaip su tuo susidorotų valstybės narės. Tai yra gana hipotetinis klausimas, kadangi uh, yra numatyta labai daug įvairių taisyklių, kurios numato e, šia, š, tokio, tokius įsipareigojimus, bet pavyzdžiui, Junktinių valstijų generalinis auditorius jau prieš 20 metų e, e, e, uždraudė naudoti tokią sistemą, pažiūrėjau, socialinę draudimo sistemoje, kadangi ten nebuvo tinkamai taikomas tas 2 procentų e, slengščio E, metodas. Kai kalbame apie struktūrinius fondus, žemės ūkio sritį, mes matome, jog valstybės narės e, tikrai turi problemų su tuo 2 procentų ribos taikymu. Ir dėl to komisija pritarė jūsų e, pranešimui, kai jūs kalbate, kuris rašote apie naują finansinį reglamentą ir klausėte, ar ar neverta, nebū, nevertėtų į, į atlikti atitinkamą finansinę analizę, atlikti fin, finansinę analizę, finansinį įvertinimą, jeigu išlaidos yra e, pernelyg didelės, yra viršyje, viršyje leistinas ribas ir kokio, koks galėtų būti to rezultatas ir išvados. Uh, E, pranešėja savo pranešime taip pat yra atkreipus dėmesį į kai kurios techninius dalykus. Aš e, nenorėčiau dabar apie juos kalbėti, tačiau norėčiau sutelkti į tris svarbius aspektus, kurie, mano manimu, e, turėtų būti apsvarstyti. Ir jos turėtų būti atsižvelgta pranešime. Mums labai svarbu, kad nebūtų sudarytas įspūdis, jog bendras auditas nebūtų tinkama sistema. Man, mūsų manimų tai būtų e, e, funkcionuojantis e, dalykas, veikiantis mechanizmas, tačiau reikėtų tuo pat metu užtikrinti ir visus būtinus patobulinimus, numatyti patobulinimus. Dėl to būtų puiku, jeigu dešimtajame pranešimo punkte būtų atkreiptas dėmesys būtent į šį aspektą. Ir taip pat būtų pabrėžta, jog valstybės narės, valstybių narių sistemos šiuo metu neveikia tinkamai. E, taip pat norėčiau tą patį pasiūlyti ir e, atitinkamai papildyti 14 punktą. Taip pat mums labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į tai, jog nėra e, esminių netitikimų tarp audito rūmų ir komisijos požiūrių, kai kalbame apie prevencinės sistemos ar korekcinės sistemos taikymą. Komisija taip pat nori e, užkirsti kelią klaidoms. Jeigu norite daryti nuorodą į esminės skirtumus, tuomet reikėtų analizuoti metinės procedūras e, e, remiantis sutartimi ir komisijos vykdomas daugiametės e, procedūras. E, na, bet aš e, norėčiau atkreipti šio komiteto sekretariato dėmesį ir pranešėjos dėmesį į būtent į tuos mano minėtus aspektus. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, ar yra įmanoma e, turėti, numatyti teigiamus tas. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kas buvo pasakyta klausimo metu šiuo klausimu. Dėkoju uždėmesį. Ačiū, ponui Graf. Dabar ponia Kreslė. Ačiū už paaiškinimus, kad pono Dafa pranešimą patikslinote. Aš manau, kad a, e, iš tikrųjų dešimtame punkte tikrai neatspindima tai, ką paskelbė komisija ir auditorumai. Čia iš esmės tarsi priminau senos istorijos. Mes turime tų senų istorijų, tai pavyzdžiui, tas bendras auditas, jo klausimas dar iki šiol neišspręstas. Jeigu veiktų mūsų sistemos, tada mes iš esmės, taikydami tas sistemas, būtume uh, eina neteisinga linkme. Na, komisijos e, komunikate dėl bendro e, audito, būtent pateikėme informaciją iš 2004 metų. Aš nežinau, e, ta sena koncepcija ar tikrųjų naudinga. Taigi, dar kol kas bendro sprendimo nepriimta dėl e, šitos sistemos. Aš maniau, ačiū, kad paaiškinote, nes aš maniau, kad jau atsisakėme šiek, šiek tiek anksčiau šios koncepcijos. Bet kokiu atveju mes turime pagerinti kontrolę, kontrolę sistemose. Turime spausti valstybės narės, nes akivaizdu, kad tik tai e, pažanga bus pasiekta, jeigu administracinės struktūros veiks tinkamai valstybėse narėse. Todėl aš manau, kad komisija turėtų e, vis dėlto patikti naujausią informaciją apie šią temą. Taigi, ačiū. Ar komiteto nariai norėtų pasakyti šią temą? Nes e, kitu atveju aš e, perduočiau klausimą ponui Krafui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl to, atsakant į klausimą, ar Europos komisija vis dar nori taikyti bendro audito koncepciją? Mano atsakymas yra taip. Jeigu panalizuotumėme reglamento projektą, kuris buvo pasiūlytas Europos komisijos, ten aiškiai yra pasakyta, kad turime darbą grįsti audito institucijų dirbančių sanglaudos e, politikos srityje ir žemės ūkio srityje darbo rezultatais. Ir jeigu įvertintumėme Europos komisijos metinės veiklos ataskaitas, irgi matome, kad turime pasikliauti septyniais procentais tik tai dokumentų ir auditų, kurių 70 procentų dokumentų, kurie yra pateikiami, o 30 procentų kurias, dokumentų, kurios pateikia valstybės narės, jais nėra naudojamasi. Taigi komisija peržiūri tuos skaičius, remdamasi savo darbo rezultatais, audito rūmų rezultatais ir tada pateikia naujus statistinius duomenis Ir tie duomenys jau yra labiau susijęs su tuo, ką sako mums audito rūmai, kur klaidų lygis staiga išauga. Taigi, kaip mes galėtumėme priversti valstybės narės teikti patikimą informaciją? Čia reikia pasakyti, kad komisija labai aktyviai taiko finansinės korekcijas. Pavyzdžiui, 2013 m. laikinosios sąskaitos Ten matome, kad komisija pritaikė finansinių korekcijų iki 3,6 milijardo eurų. Taigi jeigu valstybės narės nepasirūpins, kad būtų pritaikytos atitinkamos sistemos, jos gauna sankcijas per tas finansinės korekcijas. Ir tai nėra nemenkos sumos, tai yra didžiulės sumos. Taigi mums labai svarbu, kad dešimtajame punkte, taip pat tryliktame punkte šie yra siūlomi pakeitimai. Man atrodo, kad mano paaiškinimas buvo pakankamas, bandant įrodyti, ką Europos komisija darys ateityje, kad būtų įdėkta bendra audito sistema. Ačiū. Ačiū. Niekas daugiau nenori pasisakyti. Man atrodo, nebus lengva, bus sunkus uždavinys dabar pateikti galiausiai tą pranešimą plenariniam posėdžiui. Tačiau aš pasakysiu, kad visas komitetas nori, jog būtų pranešimas siūlomas plenariniam posėdžiui ir tikiuosi, kad taip ir atsitiks dabar. Api, apibendrinantis žodis yra dar pranešėjai. Ačiū labai trumpai. Norėčiau sureaguoti į kai kurios dalykus. Uh, Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog būčiau dėkinga, jeigu pranešimui būtų pritarta šiame komitete ir taip pat jis būtų patvirtintas plenarinėme posėdėje. Vienas kolega kalbėjo apie patikinimo patvirtinimą. Ar tai yra racionalus, racionali praktika ar ne. Dviejų procentų klaidų lygio klausimas. Aišku, tai gali būti ir 2,5 ir 3 procentų e, klaidų lygis numatomas. E, apie tai buvo kalbama ir, ir klausimuose ir aš manau, kad tas diskusijos dar tęsis. Panašu, kad ne visose ES politikos rytise įmanomas šis kriterijus. ir dėl to gali susidaryti atitinkamas įspūdis valstybėse narėse, kad tas klaidų lygis nėra jau toks svarbus metodas. Pone Odį, ačiū Jums už pastabas. Aš manau, kad būtų naudinga gal tikrai surenkti tą posėdį prieš, prieš plenarinį posėdį. Galbūt dabar juk pakeitimų aptarti negalime, tai aš būčiau labai dėkinga, jeigu kuri nors frakcija imtųsi iniciatyvos ir būtų surinktas tas neįlinis posėdis, prieš, susitikimas prieš plenarinį posėdį. Taigi dėkoju už tokį pasiūlymą. Jūs taip pat kalbėjote apie veiklos kriterijus. Tai yra nauja savoka ataskaitose. Aš nemažai metų paukojau auditui, apskaitai. Ir požiūris, ta, tas metodas, kai yra remiamasi veiklos rezultatai. Aš nelabai gerai su tuo metodu esu susipažinusi, bet manau, kad jisai turi šviesę ateitį, nes mūsų bendro audito idėjos vertinimas yra gan griežtas ir viskas grindžiama labai formaliais kriterijais. Ir dėl to nebūtinai pasiekiamas pageidautinas rezultatas, bet aišku, čia gal yra ateities klausimas, mes ir klausimuose apie tai kalbėjome, bet matyt, dar tos diskusijos nėra baigtos. Nacionalinės deklaracijos. Kažkas teigia, kad nacionalinės deklaracijos nėra tokios svarbios, bet aš manau, kad joms reikia suteikti daugiau politinio, o ne teisinio svorio kalbant politiniais terminais, nacionalinės patikinimo deklaracijos pareiškimai turėtų būti reikšmingi, nes jeigu finansų ministras pasirašo po tokiu patikinimo pareiškimu, tuomet tai suteikia tam dokumentui svorio ir reikšmės, nes valstybės narės yra atsakingos už 80 procentų ES lėšų, biudžeto lėšų panaudojimo, panaudojimą. Europos audito rūmų metodai susijęs su patikinimo pareiškimu. Aš apie tai kalbėjau ir anksčiau. Mano manimu, e, situacija nėra visiškai aiški ir gal reiktų apie tai daugiau padiskutuoti. O veiksmų planas buvo patvirtintas prieš daugelį metų ir panašu, kad jis nėra visiškai realistiškas. Galbūt jis būtų realistiškesnis, jeigu būtų taikomos kitokios sąlygos. Dėkoju ponui Kraftui iš Europos komisijos. Aš manau, kad yra įmanoma įdėti numatyti bendrą auditą pranešime, bet negalutinai, nes 22 balandžio dienos klausimuose Buvo išreikšta nuomonių, kad bendras auditas e, tikrai, kad ta sistema nepasiteisins laikantis dabartinių kriterijų. DAS sistema, DAS ir toliau bus neigiamas, jeigu laikysimės 2 procentų ribos ir tas bendras auditas, kažin ar pasiteisins tokiu atveju. Taigi tiek būtų mano apibendrinančių pastabų. Na ir žinoma, sve, mielai iš jūsų primčiau pakeitimus. Na ir galbūt veiklos principas ar koks kitas principas mums ir pasirodys naudingas, sunku pasakyti. Kągi. Taigi būčiau labai laiminga, jeigu jūs galėtumėte pateikti pasiūlymų pakeitimų šiam pranešimui nes žinau, kad žinių lygis šiame komitete yra didžiulis ir daug parlamentarų čia dirba jau kur kas ilgiau nei aš. Na ir dabar jau tikrai paskutinis klausimas poniai Gresliai. Aš e, sutinku, kad kontrolės kokybė turi būti užtikrinama gera visais lygmenimis pradedant bet kuriuo lygmeniu valstybėje narėje, regioniniu lygmeniu ir iki pat e, europinio lygmens. Na ir jeigu taisyklės būtų bendros visiems, kokia tuomet būtų situacija, kažin ar realistiška tai būtų uh, dabar to tikėtis ar artimiausioje ateityje, tačiau aš sutinku, kad bendras auditas yra matyt būtinas. Bendras integruotas pagrindas, kontrolės pagrindas yra tai, ko mums iš ties reikia ir kalba juk eina vis tiek apie tas pačias lėšas, tas pačias pinigų sumas. Ačiū, dėkoju kolegoms ir apgailestauju, kad ne, tiek nedaug laiko turime diskusijoms. Dėkui. Ja, Dank an Berichter... Ačiū mūsų pranešėjai. Taigi šį darbo tvarkės punktą baigiame. Ir šiandienos programa praktiškai baigta. Ačiū. Ne, vis dėlto nebaigėme šiandienos darbo atvarkės. Turime dar įgaliojimus susijusius su trišalio dialogu, bet bet kokiu atveju mes sutaupėme daug laiko. Dėka ačiū poniai Češkovai už pranešimą. Ir dabar kalbėsime kitų dar patvarkės punktų, tai yra įgaliojimai susijęs su trišalio dialogu. Ponui Gairiui suteiksiu žodį. Na, aš jau maniau, kad mane pamiršote apibendrindami. Aš kalbėsiu trumpai, norėčiau padėkoti už pasitikėjimą visų kolegių ir kolegų. Ir norėčiau dėl to biudžeto patvirtinimo kelias išvadas padaryti, pristatyti informaciją komiteto kolegoms. Taigi, bet kokiu atveju aš norėčiau pasikalbėti apie įgaliojimus su jūsų trišaliu dialogu. Aš pirmiausia norėjau priminti tą nuolatinį darbą, kurį mes vykdome, nagrinėdami mūsų biudžeto problematiką ir kodėl kyla daug e, klaidų, kodėl atsirado klaidų, kodėl netekama daug lėšų dėl netinkamo administravimo. Taigi čia yra pagrindiniai punktai, kurie sudaro iššūkį a, mūsų darbe. Čia aš per, ir daug išsamei nevardinsiu tų problemų. Yra daugybė a, doku, dokumentų a, ir daugybė informacijos, a, kurių aš čia dėl laiko stokos nenagrinėsiu. Pats su jais ne visais supažinau. Taigi tiek. Tai ačiū. Ar komiteto nariai norėtų pasisakyti? Ne. Vis dėlto ponas Odį. Ačiū. Aš e, nežinau, ar čia kalbu į temą, tačiau vienas dalykas yra labai svarbus, kai mes kalbame apie daugiametę finansinę programą nuo 13, nuo 14 iki uh, mūsų finansinės perspektyvos galo. Taigi tos e, sumos, e, kurios buvo sukauptas arba nepanaudotos 13 metais, tai jos persikėlės į 14 metus. Ar aš nežinau, ar mes e, turėtume įrašyti į, į mūsų nuomonę dėl 2014 metų biudžeto, kad reikėtų susitarti dėl tų sumų, būtent dėl kurių diskutuojame dabar su vyriausybėmis. Kodėlgi aš apie tai kalbu? Nes čia mes kalbame apie 13, 14, 15 milijardų. Dažnai, tačiau aš norėčiau sužinoti, kiek iš tikrųjų daug yra tų sumų susikaupę. Čia remiantis, čia pono Lamasūro informacija, komisija paprašė ataskaitos iš audito rūmų, kiekgi yra tų milijardų, 12 ar 14, o gal mažiau, ir kokia ta naujausia informacija. Tačiau 2013 metų kokios sumos turėtų būti priskirtos 13 metams, o kurios 14, 14 metams. Mes turime, kaip biudžeto kontrolės komitetas, vis dėlto kontroliuoti tas sumas. Tai būtent ta informacija, kurią suteikia mums atinkamos ryties komisijos narys. Aš manau, kad mes iš tiesų turime nustatyti, kokie lie, kokios lieka e, sumos ar yra mm, dar vis dėlto nustatyta data, kada galima keisti, teikti pakeitimus. Na, man septintas punktas šiek tiek keistokas, nes tas taupesnis lėšų naudojimas, tai yra jau mūsų, bet kokiu atveju, tikslas ir mes norime priskirti tą tikslą ir kitoms valstybėms narėms čia bent jau susijęme. Mes savo socialistų konferencijoje jau pasakėme, kad turime siekti to taupesnio biudžeto valdymo. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad dėl devinto punkto vis dėlto išsiaiškinti, kiekgi patys koncernai kontrabandą įsiveža tų cigarečių. Aš norėčiau pas pasakyti, pirmiausia, teiksiu žodį poniai Ailai Sender. Ačiū. Norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta apie socialistų suvažiavimą. Nežinau, ką konkrečiai turite omenyje, bet būtų puiku, jeigu galėtume padiskutuoti apie e, kai kuriuos e, kritikuotinus dalykus susijusius su Vokietijos vyriausybės e, lėšų panaudojimu ir galbūt tai nebus, e, nebus daromos nuorodos apie socialistinius, e, nuorodos į socialistinius suvažiavimus, kai padiskutuosime konkrečiai apie išlaidų panaudojimą. Pirmininkas, aš norėčiau taip pat paklausti dėl dėrybų kiek išsamei mes būsime informuojami apie dėrybų padėtį, ar mes viską sužinosime tik tai e, per žiniasklaidą, ar e, frakcijoje mes, tai e, frakcijoje gausime pakankamos informacijos. Ar tu, kaip praneš, nuomonės pranešėjas, teikėjas, esi įtraukiamas į tos informacijos procesus? Aš esu biudžeto komiteto narys ir ten dėrybų padėtis, dėrybų dėl finan, daugiametės finansinės programos ir e, konkrečiai mūsų patiriamų smūgių dėl 2014 metų biudžeto bus labai svarbi tema. Ir galiu trumpai tik pasakyti, kad parlamentas abu šiuos klausimus susiję tarpusavyje, pateikdamas argumentus, kad e, valstybių narių numatyti skirtumai tarp įsipareigojimų ir mokėjimų yra numatyti toje daugiametėje finansinėje programoje. Ir e, tai mums kelia didelių problemų. Jei aš teisingai supratau, būtent tą turėjo omeny kolega Odį. Jau praeitįje buvome tokioje situacijoje, kai labai didelis skirtumas buvo tarp įsipareigojimų ir mokėjimų. Ir jeigu aš dabar neformuluosiu, kaip socialistų suvažiavime, tuomet sakyčiau, galiu pasakyti, suformuluoti taip, kad kalbame apie nepadengtas sąskaitas. E, kalbame apie 900 milijardų eurų, kuriuos reikia finansuoti, tačiau duod e, streikų, jeigu tam reikalų yra skiriamas 200, e, e, mažesnė suma, tuomet akivaizdu, jog sąskaitos nėra padengiamos ir kyla problemų, tokių kaip mokėjimų, e, uždelsti mokėjimai arba, pažiniai, įmanomi įgyvendinti įsipareigojimai, Taigi skirtumas tarp mokėjimų ir įsipareigojimų nėra iš esmės e, e, didelė problema kaip tokia, tačiau mes turime susirūpinti dėl to, ar e, mūsų ES vykdomos politikos įgyvendinamumas, numatant tik tai tokias lėšas ar jas panaudojant ne, neefektyviai, e, nenukenčia. E, dabartinė, e, dabar e, mums kylančios problemos dėl dėrybų, e, būtent dėrybose derantis dėl biudžeto, ateities biudžeto, yra sėtinos su, su visu šituo kontekstu, kurį aš dabar pristačiau. Biudžeto komitete mes komisijai E, su komisija bendravome tuo klausimu ir e, stebėjomės, kad pono Levandovskio tarnybos pateikė labai skirtingus skaičius, arba 60 milijardų, ar 12 milijardų. Ir žvelgiant į tai, iš kur kyla tie skaičiai, kyla įtarimas, kad čia, yra, čia vyksta kažkokie politiniai žaidimai. Europos parlamentas negali teikti, kad kovoja e, už tai, kad komisija galėtų, e, turėtų galimybę e, vykdyti politiką remdamėsi deramomis lėšomis ir tuo pat metu daryti spaudimą, numatyti taisomajame biudžete atitinkamas sumas. Tokiu būdu mes E, pastatome save į nesolidžių partnerių padėtį, nes komisija, neaišku, kodėl dar kartą įvykdo, e, dar kartą paskaičiuoja ir nusprendžia, jog mums nebereikia 60 milijardų, mums užtenka 12 milijardų. Dabar komisija pasiūlė e, lėšas paskirstyti, padalinti į dvi dalis, pirmą nustatyti 7 milijardus, po to numatyti kokią nors kitą sumą. Tačiau mes iškėl, pagrasinome ponui Levandovskį, jeigu liksime prie pirminio susitarimo, e, e, tuomet bus, e, mums tai nepatiks, bus blogai, nes reikia laikytis politinių susitarimų. Tačiau komisija pastaruoju metu mus tikina, jog tos numatytos sumos bus išsaugotos. Taigi, aš suprantu tas politinės problemas, kurias suformulavo kolega Odi, tačiau nežinau, ar verta jas atkreipti dėmesį šiame pranešime, nes iš principo ta tema biudžeto e, komitetui rūpima tema yra svarstoma kitose kontekstuose ir nuolat linksniuojama. E, komisija nežino, kokiu teisiniu pagrindu remdamas jį gali siūlyti tos, e, tą 14 metų biudžetą ir dėl to E, yra linkstama manyti, jog reikia naudotis e, e, dabar egzistuojančių teisės, teisės pagrindų, numatant 13 metų biudžeto lygį ir pridedant, priskaičiuojant infliacijos lygį. Taigi esame gana sudėtingoje situacijoje atsidūrėme tam tikroje tam, tam tikram aklygatvėje, bet tuo pat metu turime vykdyti savo uždavinius. Inge E, minėjo, jog tabako koncernai patys vykdo cigarečių kontrabandą, tačiau mes nieko negalime to padaryti ir negalime to, svaidytis tokiais kaltinimais, įtraukdami tokius formuluotės į, e, į tokį pranešimą. O septintasis punktas, na, taip jis galbūt yra kiek aštriai suformuluotas, tačiau uh, žvelgianti tai, kaip mūsų partneriai vertina e, e, galimybės ir būtinybę e, karpyti ES biudžeto lėšas, kyla klausimas, kaipgi mes tada pasieksime visų nusistatytų tikslų. Yra nuolat e, diskutuojama taryboje ir, ir, ir e, taip pat ir. Mm, mm nuolat reiškiama kritika apie tai, kad lėšos ir lėšų panaudojimas, jų, jų panaudojimo kontrolė yra vykdoma netinkamai. Ir e, žinau, kad dažnai tą kritiką išreiškia kolegos iš Junktinės karalystės. E, pavyzdžiui, e, jie siūlo sunaik, sugražinti Junktiniai karalystėje milijard, milijonus eurų iš ES biudžeto vien dėl to, kad dėl ES kalties neva tai e, Junktinėje karalystėje yra, e, kyla tam tikrų problemų žemės ūkija. E, čia kyla tokių nuomonės prieštarų ir yra, į jas aš noriu atkreipti dėmesį savo pranešime. Ir jeigu mes kalbame apie geresnį lėšų panaudojimą, apie taupesnį, e, e, apie mūsų taupimo būtinybę, e, tuomet aš vis tiek norėčiau atkreipti dėmesį būtent ir į tuos kritikos vertus aspektus. Aišku, mes turime stengtis taupyti lėšas, tačiau vėlgi turiu pabrėžti, kad tie, kas taryboje nori geriau panaudoti lėšas, turi tą padaryti visas sąlygas namuose, savo valstybėse regioninės politikos generalinis direktorius konstatavo, kad 18 valstybių narų pažeidė e, regioninės politikos e, programų, vykdomų programų e, nuostatas ir jų tarpe yra ir, pažiūrėjau, Niderlandai, Junktinė karalystė ir Vokietijai, tai galima taip pat atkreipti dėmesį. Kind of humor, mm-hmm. yep. Nein, when so, when so, when... Buvo kokiu nors konkrečių pastabų? Na, jeigu iš tikrųjų e, bus e, padaryta tokia pastaba, tai iš tikrųjų niekas neprieštaraus. Bet jeigu mes <sighs> norime atkreipti dėmesį tas problemas, kad jas rimtai būtų žvelgiama, tada reikia kitaip elgtis. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šis parlamentas e, turėtų prieš daugiametę finansinę programą pritarti tam, kad yra apie, apie 50 milijardų spraga susidariusi Ir e, ši suma buvo pristatyta, ne, pritarta buvo ir anksčiau, kad dėl to e, tokia suma liko, e, liko kaip deficitas. Ne, vis dėlto pirmininkas prieštarauja, kad nebuvo pritarta tam. Parlamente nėra iš esmės jokio, jokių problemų dėl testinumo. Ne, vis dėlto yra, teigia pranešė. Iki šiol mes e, nebeturime jokio bendro finansavimo e, lygio. Tai būtent e, valstybės narės iš, iš tikrųjų nepanaudojo atitinkamų lėšų, ne, nebesinaudojo bendrojo, bendrojo finansavimo. Tai yra tik tai techninis klausimas. Tai yra klausimas iš tikrųjų nagrinėjamas pakankamai ilgai. Techninis klausimas ir jisai paskeltas yra politinių klausimų. Ir dabar visur yra skelbiamas. Aš manau, kad mes turėtume vėl to būti konkretesnį ir orientuotis daugiausia į faktus. E, septintas punktas toks, koks dabar yra e, pateiktas, man jis yra per daug nepagristas faktais. Aš noriu atkreipdėmėsi tai, kad e, klausimas, kiek koncernai patys kontrabandai įveža cigarečių, iš tikrųjų yra tikrai teisėtas mes tam mes sudarėme sustarimą su a, tabako įmonėmis. Man klausimas yra svarbesnis, kaipgi a, funkcionuoja šitas sustarimas dėl tabako produktų su tom tabako įmonėmis. A, taigi, klausimas, a, kaip šitas sustarimas įgyvendamas, man yra, atrodo, teisėtas. Ir čia mes a, turėtume paklausti auditorumų, ką jie savo vertinimuose nustatė. Ir kalbant apie kontrabandą, taigi, kokie dar veiksmai yra susiję būtent su tabako gamyba, importu. Manau, kad čia reikėtų iškelti šį klausimą. Iš principo, dar norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Iš tikrųjų, aš nenorėčiau ginti tų šalių, kurios nori dabar taupyti lėšas. Mes taip pat, kaip ir tos valstybės, įreiškėme savo kritinius pastabas. Tačiau mes turėtume sutarti bent dėl tų kreditinių dėl tų kritinių pastabų. Na, yra dar keli žmonės, kurie norėtų pasakyti, bet bet kokiu atveju mes, kaip e, komitetas, turėtume remti taupimą. Ir dabar atsižvelgiant tai, ką pasakė ponas Gairis, e, iš tikrųjų mm, įdomu pastebėti, kaip taryboje kartais e, yra naudojamas arba Europos Sąjungos biudžetas Tai būtent sakoma, kad ES turėtų geriau tvarkyti ir administruoti e, e, savo biudžetą. Tačiau visi mes esame tarsi stiklo rūmose, tai reikėtų pažvelgti save pirmiausia, kaip panaudojame nacionalinės ir ES lėšas. Mes turėtume mm, neakce, ne, nepatvirtinti tokių priemonių, kurios prieštarautų ES interesams. Uh, Ir jeigu Vokietijoje e, būtų elgiamasi biudžetu taip, kaip dabar Europos Sąjungoje, tada e, visuomenė pasipiktintų, bet dėja Europos e, Sąjungos sutartyje nėra įtvirtintas toks ištikimybės sąjungai principas. Taigi mes e, nesame iš principo įsipareigoję būti ištikimi Europos Sąjungai ir laikytis atitinkamą taisyklių. Aš bet kokiu atveju pastebiu, kad e, vidutiniu laikotarpiu nėra e, priimta dar tinkamiausių sprendimų. Tada panas Mulderis jums žodis. Trumpai, pas mus yra įsipareigojimų ir mokėjimų sistema ES biudžete taikome kaip sakė Jensas. Tai reiškia, kad jeigu yra prisimamas įsipareigojimas, reikia apmokėti tą sąskaitą. Pagrindinis mokėjimų šaltinis yra valstybės narės. Turime europinį biudžetą ir situacija dabar yra labai keista, nes pagal biudžeto institucijos įgalioja prisimti įsipareigojimus, bet kai reikia apmokėti sąskaitas, taigi paaiškėja, kad pinigų nėra ir tokia yra biudžeto Europoje sistema, kuri tikrai netinkama. Mano manimo reikalinga nauja sistema, nuosavų išteklių sistema yra absoliučiai būtina, nes tikrai neįmanoma sistema, kai autorizuojami įsipareigojimai, bet apmokėti jų negalime. Taigi reikia visai kitos sistemos. Daugiau tokių sistemų niekur nėra. Ačiū. Jean-Pierre Rodi. Labai trumpai kalbant apie įsipareigojimus ir, ir mokėjimus. Visuomet tokia sistema buvo taikoma ir politiškai kalbant. Dažniausiai kalbame apie įsipareigojimus, mokėjimus, asignavimus įsipareigojimams. Nes vyriausybių valstybių vadovai kalba apie tuos įsipareigojimus ir būtent jie priima ir tvirtina atitinkamus metodus. Na ir jeigu yra taikomi asignavimai mokėjimams iki 2013 metų pabaigos, kalba eina apie 2, 3 ar 4 milijardus eurų. Na ir kai visos valstybės narės tam pritarė, koks skirtumas? Skirtumas yra štai koks, jeigu ryto Europos komisija nuo Liepos ar rugsėjo mėnesio pradės įgyvendinti atitinkamą programą, tai bus įsipareigojimai mokėjimams prisimti 2013 metams. Ir reikalinga tam, tikra, tam tikras metodas, kalbant apie 13 ir 14 metus, metus, nes nėra aišku, kokia bus ta tiksli suma - 4, 5 ar 6 milijardai, kaip bus su kitais pinigais. Taigi jeigu mes e, sieksime bendro susitarimo, vėlgi, kaip bus su asignavimus mokėjimams iki 2013 metų pabaigos. Nes e, taip panašu, kad Europos Sąjunga negali apmokėti sąskaitų. Tai yra juokinga ir koks įvaizdis bus sudarytas apie Europos Sąjungą ir Europos parlamentą prieš Europos rinkimus. Ja. Also, es gibt viel. Pirmininkas. Taigi matome, kad yra dar, verta dar labai apie daug ką pasidiskutuoti, dar, bus, dar yra galimybė pateikti pakeitimų pasiūlymus, viskas vyks pagal įprastą procedūrą toliau, o galbūt komisijos atstovai galėtų ką nors e, mums papasakoti, galbūt mes e, e, sužinosime kažkokių naujų E, posūkių, kažkokių naujų faktų. Ne, negalime nieko naujo pranešti, bet atsakydami į pono Odį klausimą, iš tiesų mes turėsime ataskaitą dėl biudžeto vykdymo iki metų pabaigos ir e, tai bus e, parengta, auditoru, ji bus auditorumų parengta ir jūs gausite tinkamą visą tą informaciją apie sumas, kurios buvo sumokėtos ir kurios dar buvo, taip sakant, sąskaitos, kurios dar liko ne apmokėtos iki metų pabaigos. Tai, Dėkoju, aš, aš kalbėjau apie tai, kada bus gauta ta ataskaita. Jeigu 15 metais gausime ataskaitą apie 13 metus, nebus mums naudinga. <laughs> okay. so, damit wären wir... Baigiame diskusijas, jeigu pranešėjas dar nori pasisakyti, leiščiau jam tą padaryti, bet panašu, kad jis to nenori, taigi nutraukėme posėdį ir rytoj 9 val. pratesime darbą. Dėkui.